Welcome everybody. I... Gerbiami kolegos, man labai malonu pasveikinti penkis, tiksliau keturis ekspertus e, šiuo labai svarbiu klausimu. Jis yra svarbus ir Europai, ir Europos parlamentui. Taip pat ir e, švietimo sistemoms valstybėse narėse. Šie klausimai yra skirti radikalizavimo prevencijai Europos Sąjungoje. Jeigu leisite, aš toliau tęsiu pasisakymą savo gimtają kalbą. Norėčiau e, kolegas informuoti, kad e, kalbant apie e, koordinatorių sprendimus, turiu priminti, kad koordinatorių posėdis įvyko ir priimti sprendimai bus išplatinti elektroniniu paštu. Ir jeigu turite kažkokių pastabų, prašau jas pateikti iki savaitės pabaigos. Jeigu pastabų nesulauksime, sprendimai bus laikomi patvirtintais. Pereikime prie klausimų dėl radikalizavimo prevencijos ES. Norėčiau jūs informuoti, kad šis klausimas klausimams buvo atrinktas kultūros komiteto nes e, Libe e, komitetas e, savo iniciatyvą rengia pranešimą šiuo klausimu. Ir Libe komitete balsavimas dėl šio pranešimo įvyks spalio 19 dieną. Todėl Tiek mūsų komitetas, tiek kiti komitetai stengsis dar prisidėti prie e, šio pranešimo rengimo. Mes tengiamės įsiaiškinti, kokios yra radikalėjimo priežastis ir kaip visam tam užkirsti kelią. Po išpolių Paryžiuje e, visuomenė buvo sukresta ne tik tai Prancūzijoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje buvo sušauktas ir neformalus ministrų posėdis, kurio metu buvo parengta Paryžiaus deklaracija. Pagal šią deklaraciją turėtų būti skatinama tolerancija, kovo su radikalėjimu būtent per švietimo sistemą. Taigi šiandieną mes kalbėsime apie tai, kaip užkirsti kelią ekstremizmui, radikalėjimui. Nereikėtų pamiršti ir jaunųjų kovotojų bei e, konfliktų, kurie e, vyksta e, Paryžiaus priemieščiuose mm, šios problemos yra susijusios ne su konkrečia valstybė nare, tačiau ir su daugeliu ES valstybių. Ir dėl tos priežasties manome, kad ši, priemo, ši tema turėtų E, tapti vis aktualesnė ir įtraukta į visų valstybių e, politinės darbo atvarkės. E, kalbant apie kovą su radikalėjimu, tai paliečia įvairias politikas ir užsienio politiką, ir migracijos politiką, ir kultūros politiką. Mūsų tikslas yra nesukurti pilietinių konfliktų, tačiau sukurti galimybės skatinti bendras ES e, vertybės, nes e, tai yra mūsų mm, sąjungos pagrindas. Taigi šiandieną mes kalbėsime apie e, jaunųjų kartų radikalėjimą, tai yra mums aktualiausias klausimas. Ir man atrodo, kad mes visi E, turime daugiau žinoti apie tokius dalykus e, ir aktyviau reaguoti, e, priemant politinius sprendimus, kuriais galėtume, pavyzdžiui, padėti mokytojams. Taigi šiandieną mes kartu su mūsų svečiais norėtumėm įsiaiškinti, kaip būtų galima kovoti su radikalėjimo priežastimis. E, Ehm, nes būtent dėl radikalėjimo po to prieinama ir prie ekstremizmo. Ehm, šiandieną valstybėms narėms e, kyla daug problemų e, susijusių su migrantų krize. E, galima sakyti, kad kai kurios netgi išgyvena humanitarinę krizę. Todėl aš laikausi nuomonės, kad šis E, susitikimas padės mums e, e, išsiaiškinti, kaip mes galėtumėm spręsti šias problemas, užmėgdami tinklus tarp skirtingų bendruomenių. Viena iš svarbių temų yra ekstremizmas internetu. Pavyzdžiui, mano gimtoje šalyje buvo pasirašyta susitarimas su Prancūzija, kad būtų parengtas tam tikras oficialus dokumentas, kuriame būtų įtvirtintos pagrindinės žmogaus teisės, kuriomis, kurios turi būti užtikrintos internete. Taip pat numatomi atsakomybės ir skaidrumo principai. Be to, tame dokumente kalbam apie tai, kaip reikėtų kovoti su radikalėjimu, su ekstremizmu internete. Komitetas norėtų paremti lybę e, pranešime įtvirtintą požiūrį, tačiau tuo pat metu mes nenorėtumėm pamiršti ir mūsų visuomenės vaidmens šiame kontekste. Taigi dabar norėčiau e, pristatyti e, mūsų ekspertus, Visų pirma, ponia Kan, kuri yra kuri yra Inspire organizacijos įkūrėja ir uh, direktorė Inspire yra organizacija įsisteigusi e, Londone ir kovoja su ekstrem, ekstremizmu. Jie pristatys e, šios organizacijos darbą su visuomenė e, konkrečiai pristatys darbą su moterimis ir mokyklomis. Toliau suteiksime žodį ponui Kristensen, kuris yra nepriklausomas konsultantas istorijos švietimo srityje ir jis e, kalbės apie istorijos mokymą mokyklose e, bei pristatys Euroklijo tinklą. Taigi bus kalbama apie tai, kaip istorijos dėstymas gali prisidėti prie radikalėjimo prevencijos. Tai e, klausimas, kuris tampa vis aktualesniu. Po šių dviejų prezentacijų mes Um, organizuosime klausimų atsakymų sesiją, kuri truks apie 20-30 minučių ir po to suteiksime žodį dar dviems svečiams. Visų pirma, Tybo de Montbrial, kuris yra advokatas ir Prancūzijos vidaus saugumo centro e, prezidentas ir įkūrėjas, kuris kalbės apie e, teritorinio separatizmo prevenciją. Ir po to suteiksime žodį ponui Guy Berge, kuris yra UNESCO e, saviraiškos ir e, informavimo priemonių vystimo uh, tiksliau saviriškos laisvės ir informacinių priemonių vystimo e, poskirio direktorius. Jis kalbės apie e, informacinių priemonių vaidmenį ir internetą. Aš matau, kad e, tikrai laukia mūsų lab, daug įdomių pranešimų. Iš karto suteiksiu žodį poniai Kan. Uh, um... Ačiū už pristatymą. Labą dieną. Noriu padėkoti kultūros ir švietimo komitetui už suteiktą galimybę pasidalinti su jumis savo mintimis apie radikalizacijos prevenciją. Pritariu jūsų komiteto nuomonėje išdėstytais patarimais skirtais teisingumo, e, atsiprašau, pilietinių laisvių ir teisingumo komitetui, kurią parengėte šių metų rugsėjo e, mėnesį. Džiugiuosi, kad E, akcentuojate, jog valstybės narės privalo užsimti laisvės žmogaus teisų, jų galimybių pagarbos orumui sklaida ir kad akcentuojate, jog ES privalo užtikrinti e, šias pagrindinės teisės bei piliečių saugumą. Norėčiau e, panalizuoti tos nuomonės 12 punktą, kuriame komitetas akcentuoja moterų vaidmenį radikalizacijos prevencijoje šeimose. Na, atkreipiu dėmesį į tai, kad tai tik trumpas sakinys šioje nuomonėje, bet norėčiau pakalbėti, kodėl moteris yra svarbios. Ir net šiuo požiūriu ne tik šeimose, bei taip pat e, noriu parodyti, kaip galių suteikimas moteriams visuomenėje yra gyvybiškai svarbus visuomeniai kovojant su ekstremizmu. Tačiau moters vaidmuo e, ir, ir tarptautiniu mastu ir vietos bendruomenėse dažnai yra pamirštamas ir neįvertinamas. Taip pat noriu pakalbėti apie mokyklų vaidmenį ir kaip, e, kaip jos gali didinti studentų atsparumą radikalizavimui. Taip pat e, kaip mokyklose galima e, diekti pagrindinės vertybės ši, e, mokyklos čia vaidina tikrai svarbu vaidmenį. Bet prieš tai noriu trumpai pakalbėti apie savo organizaciją, e, pilietinės visuomenės organizaciją. E, Junktinėje karalystėje yra kovos su terorizmu strategija, kuri apima apsaugą, persekiojimą, pasirengimą ir prevenciją. Prevencija yra darbas siekiant užkardyti terorizmą ir pasipriešinti asmenų tapimui teroristais. Mano organizacija e, dirba šioje srityje radikalizacijos prevencijoje. Ir mes laikomės požiūrio iš e, apačios į viršų. Ir mūsų pilietinės visuomenės organizacija tiesiog dirba su musulmonų bendruomenėmis. Musulmonų organizacijų vaidmuo ir balsas čia yra ypač svarbus. Ypač kovojant su ekstremistinė ideologija, kuri bando remtis e, islamu arba Daesh arba Al-Qaeda ir kovojant su isl e, islamo ekstremizmu. Nes čia siekiama uh, E, skatinti smurtą prieš musulmonus. Tokių musulmonų balsas kaip mūsų yra labai svarbus. Savo darbe mes pristatome kitokią istoriją, kovojame su Daesh ideologija. Musulmonų pilietinės visuomenės organizacijos ir kulto institucijos e, yra labai svarbios. Policija, vyriausybės ir kitos organizacijos, kitos agentūros čia nieko nenuveiktų, e, nes islamo religiniai tekstai ir intelektinė tradicija e, gali būti panaudojama islamo ekstremizmo demaskavimui. Dažnai teigiama, kad moteris nepakankamai užsima vaikų mokymu, taip pat kaltinamos mokyklos e, tuo, kad neatspindi aktualių diskusijų, kurio, e, aktualiais klausimais. Inspire organizacija buvo įkurta 2008-aisiais kaip E, antiekstremistinė organizacija kovojanti už moterų teisės. Mes dirbame su mokyklomis, mokytojais, policija, vietos ir centrinė vyriausybė bei musulmonų bendruomenėmis. 2011-aisiais e, pradėjome kampaniją Džihadas prieš e, smurtą. Visų pirma, norėjome, kad žodis džihadas nereikštų automatiškai musulmonų ekstremistų. Džihadas reiškia kovą už, tei, už teisingą ir šventą tikslą. Mes kovojame prieš smurtą, ypač prieš smurtą moterų ir mergaičių atžvilgių ir terorizmą. Taigi, e, džihadas prie, prieš smurtą tos kampanijos deklaraciją pasirašė daugiau nei 32 šalis pasaulyje. Apie tai e, reportažus parengė New York Times, The Guardian, Jungtinio Arabo Emiratų spauda. Ir šioje kampanijoje vadovavo musulmonės moteris. Mes aktyviai dirbame socialinėje žiniasklaidoje. Ir matome, kaip Daesh ir e, radikalaus lang, dešiniojo flango ekstremistai išnaudoja šią žiniasklaidą. Pavyzdžiui, aš parašiau laišką jaunoms merginoms kur aiškinu, kodėl jos neturi prisijungti prie Daesh. Ir tą laišką per 72 valandas perskaitė 45 tūkstančius kartų. E, tame laiške demaskuojama Daesh veidmainystė ir melas. Sulaukėme teigiamų e, atsiliepimų. Kai kurios mokyklos šį laišką panaudoja pamokose. E, nesenai mūsų surinkta kampanija buvo atsakas į ISIS vykdytą kampaniją. Ir e, tai mes, musulmo, moteris musulmonės, mums pabodo laukti, kad vyrai imtųsi iniciatyvos, nes mūsų vaikams, mūsų šeimoms aisis kelia grėsmę. Todėl nusprendėme, kad atėjo laikas mums parodyti, kad mes atmetame Daesh, kad priešinamės jam ir kad turime aiškiai ir garsiai apie tai kalbėti. E, nauja, naują kampaniją mes pradėjome praeisiais metais, ją paremė Junktinės karalystės vidaus reikalų ministrė Teresa May ir e, ji kalbėjo mūsų renginyje. Sun dienraštis, e, didžiausias, vienas didžiausių Britanijos laikraščių, paremė mūsų kampaniją ir e, pirmame puslapyje išspausdino štai tokią nuotrauką. Musulmonė dėvinti e, visą veidą dengianti šydą, kuris ištapytas Britų vėliavos spalvomis. Ekstremistai savo, kad negali tuo pat metu būti ir Britas, ir, mes, ir musulmonas. Tai yra uh, islamo ekstremistų žinia. Taigi, uh, šiame straipsnėje rašoma apie tai, kad svarbu kovoti ne tik su ekstremizmu, bet ir su islamofobija. Ir šiais metais po Tuniso žudinių visan e, įkvėpė mus parašė šį e, vedamą į straipsnį ir ten rašoma apie tai, kaip svarbu kovoti su neapykantos kurstimu, taip pat kaip E, svarbu kovoti su neapykantą skatinančiamis kalbomis e, internete. Ir, ir musulmonės, ir nemusulmonės, ir Britai e, labai pozityviai sureagavo į šį straipsnį. Visan yra dešiniųjų laikraštis, tačiau jis parodė, kaip. E, nebandant kaltinti musulmonų, iš karto nebandant įtarinėti jų, bet E, dirbant su jais galima parodyti, kad mes kartu galime kovoti su e, ekstremizmu. Jie ėmėsi šios iniciatyvos dirbdami drauge su musulmonių moterų organizacija. Jie e, tuo nusintė ir žinia ir Britams apie tai, kad musulmonai yra mūsų šalies dalis. Daugelis Europos laikraščių rašo daugybę sensacingų straipsnių apie musulmonus ir islamą ir apie tai, kad ta bendruomenė yra pati savaime problema. Tačiau žiniasklaida turi suvokti, kad reikia ne tik kovoti su ekstremizmu, bet ir kurti kultūrą, kuri užtikrina lygybę ir nediskriminavimą. Tik dirbdami kartu, o nesiekdami supriešinti bendruomenės, mes pasipriešinsime radikalizacijai. Gyvendindami savo dabartinę kampaniją mes aplankėme aštuonis miestus Anglijoje ir Velse. Ir susitikome su šimtais musulmonių moterų. Siekėme jas, norime jas mokyti, kaip, e, kokį, kokius tekstus naudoti, kovojant su ekstremistų ideologija. Taip pat, kaip aptikti ankstyvus radikalizacijos ženklus, kaip teikti paramą, kaip e, kokios agentūros gali joms suteikti paramą ir pagalbą, taip pat mobilizuoti moteris Aš dirbu šį darbą, nes įsitikinau, kad moteris gali būti labai svarbios radikalizacijos prevencijoje. Jos gali pasipriešinti šeimose vyrams, kurie tuo užsima. Ir moteris dažniau nei vyrai imasi iniciatyvos dirbti su institucijomis, kad pasipriešintų radikalizacijai ir jos nori apsaugoti savo bendruomenės. Jos yra neišnaudojamas paramos šaltinis, dažnai pamirštamas, neišnaudojame jų galimybių. Jos kaip motinos e, gali nesunkiai identifikuoti pažeidžiamus asmenis ir atpažinti radikalizacijos ženklus, jeigu mes paaiškinsime, kokie tai ženklai. E, taip pat e, jos dėgė britiško, musulmoniško identiteto suvokimą vaikams nuo gimimo. Turime e, kalbėti apie tai, kas tinka 21 amžiuje. Iš savo patirties, dirbant musulmonų bendruomenėse daugiau nei 20 metų, matau, kad kai suteikia moteriams galių, jos pasisako prieš ekstremizmą jos baiminasi, kad jų vaikai taps ekstremistų aukomis ir, ir, ir jos norimtis veiksmų. Tačiau Junktinės karalystės valstybinės institucijas niekada tiesiogiai nedirba su moterimis. Jos veikiau dirba su bendrijų, bendruomenių vadovais. Tačiau dabar tai keičiasi ir daugelis institucijų ima suvokti, kad labiausiai apsimoka dirbti su moteriams, o ne su tais, kurie yra išrinkti, bet visiškai nesijaučia atsakingais. Reikia e, gilintis tai, kokios strategijos geriausiai padeda pasiekti moteris ir suteikti joms galių. Moteris dažniau yra linkę pasisakyti, nes jos mato, kad ekstremizmas tiesiog kėsinasi ir į jų teisės. E, kai tik tai ekstremistai įgauna galių, jos, jie iš karto apkarpa moterų teisės. Moteris tai su, puikiai žino ir supranta, kad kova su radikaliza, radikalizacija taip pat yra kova už jų teisės. Autoriai Kristof ir Vudun siūlo e, suteikti galių, kiek manoma, daugiau galių mergaitėms ir kad tai atims iš teroristų e, visą jų galę. Taip pat, e, e, kaip žinome, visuomenės, kurios investuoja į moteris, e, progresuoja, moteris įgyja daugiau švietimo ir darbo galimybių. Ir kur tokie procesai nevyksta, visuomenės yra labiau korumpuotos ir yra daug geresnė dirba ekstremizmui todėl moteris gali tapti ekstremizmo užkarda. Daugelis politikos. E, e politinius sprendimus primančių e, pareigūnų mato ekstremizmą tik lab, iš labai siauros perspektyvos. Tačiau reikia suvokti ir akcentuoti, koks svarbu vaidmenį moteris vaidina kovojant su ekstremizmu. Tai susijęs su testinėmis pastangomis užtikrinti taiką. Būtent todėl Junktinių tautų saugumo rezoliucijoje priimta 2000 metais tai yra akcentuojama, tai rezoliucija 1225. Tačiau yra nemažai studijų, kurios atskleidžia, kad bendruomenės, tarptautinė bendruomenė nevertina iš tikrųjų moterų atliekamo darbo. Kaip mes galime ignoruoti uh, moteris Nigerijoje, kuomet, kai Boko Haram pavogė, pagrobė 200 mm, mergaičių pirmosios surengė demonstraciją, nes vyriausybė nesėmė veiksmų. Prie jų prisijungė ir krikščionis, moteris krikščionės e, kovoje prieš Boko Haram ekstremizmą. E, kaip su Pakistanu? Natano Amana Onisa, kuri metė iššūkį teroristiniai propagandai, e, pristatydama alternatyvę realybės versiją. Nežiūrint tarptautinės bendruomenės įsipareigojimo e, užtikrinti, kad moteris būtų įtrauktos į e, taikos kūrimo procesą. Moteris dažnai sudaro tik 4 procentus e, dėrybininkų dėrybose dėl taikos. Ekstremistai supranta, kad moteris ne tik e, užtikrina visuomenių progresą, jie ypač e, paniekinamai žiūri moterų teisės ir mes matome, kad e, Junktinėje karalystėje tai ekstremizmo apraiško atveju yra ypač aktualu. Būtent todėl valstybės turi investuoti į moterų, į pilietinės visuomenės moterų organizacijas, nes jos mm, sėkmingai priešinasi radikalizacijai. Dar noriu pakalbėti apie mokyklas. Britų vyriausybė neseniai e, pristatė teisės aktą, pagal kurį įstatym, mokyklos privalo imtis priemonių, kad žmonės, e, kad, kad kad e, žmonės ne, nebūtų traukti terorizmą. Tai vadinama prevencijos pareiga. Ir e, neseniai paskelbti duomenys e, atskleidžia, kad žmonės, kuriems kyla tokie radikalizacijos grėsmė, yra dauguma, pusė jų yra iki 18 metų amžiaus. Ir Channel yra vyriausybinė programa pavyzdys, kaip Channel programa buvo panaudota e, pasipriešinti radikalizacijai, yra 17 metų Lailos atvejis. Ji e, pradėjo nebelankyti pamokų, jos pažymiai suprastėjo ir ji pradėjo sakyti savo draugėms, kad e, va, vakarų e, institucijos sekuliarus išsilavinimas jai neužtikrins e, vietos e, danguje. Kas atsitiko Lailai? E, jos tėvai susirūpino ir Laila buvo nusiusta į Channel programą Jai pagalba suteikė islamo teologijos mm, ekspertė moteris, kuri padėjo jai suvokti, e, kad ji susidūrė su ekstremale islamo interpretacija internete. E, policija čia nedalyvavo. Reikia Jungtinės karalystės mokyklos turi užsimti pagrindinių Britų, pamatinių Britų vertybių sklaida, uh, užtikrinti pagarbą toms vertybė, uh, e, užtikrinti pagarbą e, kitokio tikėjimo ir kit, žmonėms. Mokyklos uh, suvokia tai kaip apsaugos užtikrinimą, pavyzdžiui, tokia Taip pat kaip ir užtikrinti, kad e, mergaitės nesusidurtų su lytiniu organų žalojimo pavojumi. Tai tas pats, tai, tai panašiai suvokiamas ir, suvokiama ir apsauga nuo radikalizacijos. Mokyklų mokytojai privalo būti atitinkamai parengti, turi būti parengta reikalinga informacijos technologijų politika. Aš manau, kad tai labai, ge, labai pozityvus Junktinės karalystės vyriausybės žingsnis Mūsų organizacija surengė e, mokymus 600 e, mokyklų direktorių bei mokytojams, m, mokiniams ir jų tėvams. Mokytojai pripažįsta, kad tai labai naudingi mokymai. Kai kas sako, kas tam priešinasi ir sako, kad prevencijos prievalė reiškia, kad reikia žmonės šnipinėti ir apie juos pranešinėti policijai, kad tai reiškia šnipinėjimą. Tačiau tai neteisingi teiginiai. Kalbame apie apsaugojimą, o ne šnipinėjimą. Mokyklose reikėtų, mokyklos yra skatinamos renkti diskusijas, o ne šnipinėti. Kai kuriems mokiniams mokykla yra vienintelė vieta, kur jie išgirsta kitokį požiūrį. Pavyzdžiui, vienoje mokykloje išgirdome pasakojimą apie tai, kad berniukas, kuriam didelį įtaką turėjo tėvas, kurio pažiūros buvo e, kraštutinės dešiniosios, e, E, susidūrė su kitokiu požiūriu. Ir būtent tai gali padaryti mokyklos. Mes raginame mokyklas simtis tokio vaidmens. Beveik baigiu tikrai prireiks laiko, kad būtų parengtos mokymų programos mokytojams. E, jos buvo pradėtos ankis tik tai šių metų Liepos pirmą dieną. Ir taip pat suvokti, kuo skiriasi ekstremalus požiūris ir įprastinė e, musulmonų elgsena. Jeigu mm, e, mergaitė dėvi tradicinį galvos apdangalą, tai nebūtinai E, reiškia, kad ji laikosi radikalių pažiūrų. Tai gali dar labiau supriešinti vaikus. Mokyklos gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, apsaugant mokinius nuo radikalizacijos, skatinant jų atsparumą ir dėgiant verti, jiems vertybės. Nes tai suteiktų mokykloms galimybę analizuoti šią situaciją. Ačiū. Jūsų pasisakymas buvo labai įdomus ir ypač svarbu tai, ką jūs sakote. Aš kad moterų vaidmuo yra labai svarbus. Uh, E, kad labai svarbios yra nevyriausybinės organizacijos, e, mokyklos, e, šeima, kad reikalingas tas visapimantis požiūris ir kad tam tikra pareiga tenka ir informavimo priemonėms internetui. Jūs kalbėjote apie tai, kad pirmą kartą mokyklos mokyklose E, kyla didesnė radikalėjimo grėsmė ir su tuo reikia kovoti. Antras mūsų kalbėtojas, ponas B. E, ponas Benny Kristensen. E, jums ir suteiksiu žodį, o tada leisiu užduoti klausimų, prašome. Gerbama pirmininkė, pono ir ponios, ačiū man ir suteikta galimybė pakalbėti apie istorijos dėstymą ir kaip visą tai prisideda prie e, radikalėjimo prevencijos. Pradėkime nuo šio pasisakymo. Susidardami su kitomis istorijomis ir su kitų e, naratyvais, nauja informacija ir požiūriais, taip pat keičiame ir savo požiūrį. Taigi tai taip pat e, gali skatinti ir toleranciją. Taigi tai yra mano prezentacijos pavadinimas, kaip e, istorijos dėstymas gali prisidėti prie radikalėjimo prevencijos. Šiandieną aš norėčiau pristatyti Euroklyjo, tai yra istorijos mokytojų e, Europos asociacija. Euroklyjo e, sudaro 48 nepriklausomos asociacijos, ir 22 asocijuoti nariai iš 47 valstybių. Šių metų kovo 17 dieną Europos Sąjunga, Europos Sąjungos švietimo ministrai susitiko Paryžiuje ir e, pateikė deklaraciją, kurioje prašoma imtis veiksmų Tarp jų yra sakoma, kad švietimo vaidmuo turėtų būti sustiprintas, skatinant pilietiškumą ir bendrasias vertybės. Laisvė, tolerancija, nediskriminacija reikalingas didesnis socialinis e, glaudumas, reikia padėti jauniems žmonėms, kad jie taptų atsakingais, atvirais ir įvairios bei įtraukiančios visuomenės aktyviais nariais. Danijoje prieš e, po kelių savaičių buvo organizuota konferencija, kurioje dalyvavo 157 istorijos mokytojai iš 40 šalių. Jie e, norėjo pateikti savo atsaką į Paryžiaus e, deklaraciją. Pastarosios pavadinimas yra Helsingorg deklaracija. Pagrindinė mintis yra štai kokia. Paryžiaus deklaracija reikalauja, kad būtų imtasi veiksmų. Ir mes manome, kad istorijos dėstymas gali suvaidinti čia svarbu vaidmenį. Sugrįžkime prie Euroklyjo ir Euroklyjo misijos. Ši asociacija turi prisidėti prie e, inovatyvaus ir atsakingo istorijos pilietinio ūkdymo e, siekiant uh, skatinti kritinį mąstymą, abipusę pagarbą, taiką, stabilumą ir demokratiją. Ką reiškia atsakingas istorijos dėstymas? Tai reiškia, kad studentams reikia padėti suvokti, kad istorija tai yra aiškinimas. Iš istorinių e, šaltinių jie nustatomi faktai, daromos kryžminės nuostatos ir taip e, sukūriami argumentai e, atsakymams į klausimus. Taip pat e, reikia studentams išaiškinti, kad tai yra kompleksiškas dalykas, nes iš kiekvieno klausimo išplaukia nauji e, klausimai. Ir taip pat istorija yra susijusi su vertybėmis. Ir dėl tos priežasties dėstant istoriją atsakingai reikalingas tam tikras e, daugia perspektyvumas. Vis dėlto, istorija yra susijusi ir su e, visuomenė, istori, visuomenė ir su kultūra, ir su politika, ir su vertybėmis, požiūriais. Ir dėl tos priežasties mes turime išmokyti uh, E, mokinius suformuoti istorinę sąmonę. Taigi, Helsingor konferencijos dalyviai nustatė štai kokius tikslus. Tam, kad būtų įgyvendinta Paryžiaus deklaracija, buvo sakoma, kad reikalingi nauji e, švietimo instrumentai, ištekliai, kad būtų galima peržiūrėti ir pakeisti esamas mokymo programas ir egzaminavimo būdus. Taip pat buvo kalbama, kad reikia sukurti ir skatinti esamus bendradarbiavimo e, tinklus. Šiam tikslui pasiekti mums reikia e, švietime orientuotis daugiau į patį studentą, į nuomonės formavimą ir, ir informavimą e, skaitmeninėje skaitmeninėme amžiuje. Mums reikia bendradarbiauti, mums reikia kokybės. Ehm, taip pat reikia dėstyti tokią istoriją, kuri atspindi realybę. Ehm, kalbant apie esamą e, situaciją, e, pama, kai kuriuose valstybėse narėse e, istorijos dėstymo programuose E, daug dėmesio e, skiriama kritiniam mąstymui, pilietybės formavimui, demokratijai, tolerancijai, e, įvairoviai. Apie tai rašoma pirmame mokymo programos puslapyje, tačiau paskutinėme puslapyje yra kalbama apie dalis, kurie turėtų būti ir įtraukti į egzaminus. Dažnai kalbama apie datas, apie politikus, apie karus. Dėl tos priežasties mes matome, kad yra netitikimas tarp to, kas yra siekiama pagal mokymo programą ir to, kas galiausiai yra įtraukta į egzaminus. Aš esu dirbęs Danų švietimo programą ir galiu daug pavyzdžių pateikti iš Danų mokymo programos pačiame pirmame e, istorijos dėstymo programoje, pačiame pirmame puslapyje matysite, kad e, kalbam apie tuos pačius dalykus, kaip ir kitų šalių dėstymo programuose. Kalbam apie kritinį mąstymą, apie e, pilietybės vystimą, demokratiją, toleranciją, įvairovę, tačiau galų gale vietoje, kur e, nurodoma, kokie dalykai turi būti egzaminuojami, kalbama apie e, žod, e, egzaminavimą žodžiu, egzaminavimą raštu, daugiausiai dėmesio skiriant mokinio argumentavimo ir pristatymo gebėjimams. E, kultūrinė įvairovė, identitetas, migracija, demokratijos, artimieji rytai yra tokie dalykai, e, kurių yra mokama, mokama Danų program e, mokyklose. Taigi, kaip matote, bent jau Danijos ministerija stengiasi suderinti tai, kas yra dėstoma mokyklose su uh, pačios mokymo programos tikslais. Laikausi nuomonės, kad mūsų, tiks, mūsų egzaminai turėtų atspindėti tai, kas vyksta pamokų metu, o pamoka turi atspindėti mūsų kasdienį visuomenės gyvenimą. Tai yra mūsų Danijos švietimo ministro mintis išsakyta 2009 metais. Dabar, jeigu mes paimsime ištrauką iš Paryžiaus deklaracijos ir tai, ką sako Danų mokiniai, ir palyginsime ir prisiminsite Danijoje taikomas praktikas, pamatysite, kokios išvados mes galime pasiekti. Istorijos dėstymas gali prisidėti, ženkliai prisidėti prie radikalėjimo prevencijos. Taigi, Eurokleo parengė rekomendacijas kultūros reikalų komitetui Mes sakome, kad turėtų būti pateiktas pasiūlymas Europos komisijai supaprastinti Erasmus Plus mobilumo programos taisyk, taisyklės, kad e, būtų paskatintas e, mokytojų judumas. Taip pat mes norėtumėm, kad Erasmus plus K3 ir Horizontas 2020 priemonės taptų e, mechanizmais, kurie suderina praktiką su politika. E, Taip pat mes norėtume, kad Europos istorijos rūmai tarnautų kaip tarpininkas istoriniam dialogui dėl migracijos, dėl įvairovės valstybėse narėse. Taip pat norime, kad būtų glaudžiai bendradarbiaujama su e, Euro, Europos taryba, su jungtinių tautų struktūromis e, įgyvendinant tokias programas kaip e, E, demokratinio pilietiškumo, e, žmogaus teisų e, švietimas arba globalios pilietybės švietimas. Na ir norėtumėm, kad investicijos į švietimą būtų ilgalaikės. Ačiū Jums uždėmesi. Pirmininkė, ačiū Jums už pateiktus pasiūlymus. Ačiū taip pat už Jūsų mintis. Jos tikrai bus labai naudingos mūsų darbui, rengiant ir kitus pranešimus. Dabar suteiksiu žodį mūsų kolegai, ponui Narbus Vert. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Labai ačiū už man suteiktą žodį, gerbiamas pirmininkė. Ir labai dėkoju už tai, kad šiandienos klausimui, viešajam klausimui pasirinkta tokia aktuali tema. Labai džiaugiuosi, kad mūsų komitetas pasikvietė tokius žymius ekspertus į šį renginį. Norėčiau paremti ponę Sarą Kan, kuri yra Inspire organizacijos direktorė Savo kalboje ji rėmėsi savo patirtimi, parodydama, kaip žmonės kovoja už demokratišką dialogą, kaip uh, jie siekia geresnės visuomenės, kuri tokį dialogą leistų. Be abejo, mes turėsime užtikrinti globalesnį požiūrį. Pilietinė visuomenė turi atlikti tam tikrą vaidmenį, bažnyčios turi suvaidinti svarbu vaidmenį, kaip ir kitos nevyriausybinės organizacijos. Jeigu norėsite, galėsite tame darbe dalyvauti. Pone Kan kalbėjo apie moterų vaidmenį, tai turi būti taip pat akcentuojama. Dažnai moterų vaidmuo yra pamirštamas, ypač islame. Moteris gali prisidėti labai didelę dalimi prie vaikų švietimo, bet be abejo, kai mes matome tokius žodžius kaip moterų vaidmuo švietime, pradedame klausti, koks gyvyrų vaidmuo švietime. Mes e, mano valstybėje susidurėm su kitokiu reiškiniu. Švietimo sistema yra feminizuota. Ten dirba per daug moterų. Todėl turime pradėti kalbėti, kaip įtraukti vyrus į švietimo sistemą ir į e, vaikų mokymą. Taip pat labai džiaugiuosi, kad Euroklio ekspertas atvyko į šį klausimą. Euroklio suvaidino labai svarbu vaidmenį per pastaruosius keletą dešimtmečių. denacionalizuodamas mokyklų programas ir darbuotvarkės, kai e, dešimtajame dešimtmetyje atsirado naujų valstybių, jos pradėjo tarsi pačios rašyti savo mokymo programas. Ir kartais tose programuose neatsispindėjo tikrovė. Mes bendradarbiaujame su Euroklijo, Europos parlamente taip pat, Ir turime visi kartu ieškoti sprendimų, kurie leistų sukurti atmosferą užtikrinančią e, gerą dialogą visuomenėje. Šiandien mes kalbame apie pabėgėlių krizę, apie kitas problemas. Nenorime, kad susiformuotų skirtingos visuomenės kategorijos. E, Tačiau, kad to neatsitiktų, reikia deramų priemonių, o procesas tik prasideda. Ačiū. Um, Ačiū pirmininkė, laikas eina į priekį Ir aš noriu kuo greičiau pasakyti prieš perėdamas į regijų komitetą. Aš pirmiausia pateiksiu žodį ponui Kan, o paskui ponui Monbriel norėčiau pateikti klausimą, nes kalbės tą pačią temą. Bet dar turiu klausimą ir ponui Kristensen. Jūs e, sakėte, kad reikia skatinti Europos istorijos namų kūrimą, kad palengvintų e, dialogą, įvairovę ir panašiai. E, Mane nustebino tai, kad į visą šią situaciją žiūrite iš viršaus į apačią. Šis pasiūlymas iš esmės nesulauks viso Europos parlamento visuotinės paramos. Kaip tokia e, tolima instancija gali padaryti e, sprendimą klausimų, kuris yra aktualus 500 milijonam žmonių? Amankūra. E... Esame pasisakyti dar keliems kolegoms. Prašome. Labai ačiū. Labai įdomu buvo jūsų klausyti. Abu kalbėtai pasakė svarbių dalykų. Ypač kai kalbėti apie moterų vaidmenį. Man atrodo, kad ta tema labai svarbi, nes vyrų ir moterų vaidmens skirtumai mums kelia didelį susirūpinimą. Aš manau, kad moteris iš tiesų turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Jūs savo pasisakymę, ponė Kan, kalbėjote apie labai svarbų didelį melą, kurį būtų labai sunku e, atspindėti realybėje. Kalbėjote apie ekstremizmą ir kultūrinių skirtumų prieimimą. Kalbėjote apie politinius e, požiūrius, politinės nuomonės ir panašiai turime galvoti apie tai, e, kaip radikalius galima požiūrius e, užglaistyti. Aš suprantu, kad kartais mes e, kalbame apie integraciją ar kartais kalbame įsikišimą. Įsikišti kartais būna labai sudėtinga. Mano tėvas buvo labai konservatyvus. Aš pats esu gana konservatyvus ir aš labai nenorėčiau, kad kištusi mokykla į vaikų auklėjimą. Aš pats buvau tam tikrą prasme migrantas, e, buvau Vokietijos universitete kviestinis profesorius iš Lenkijos ir kartais Vokietijos vokiečiai nesuprasdavo, Vokietijos mokytojai nesuprasdavo, kaip man yra svarbu perduoti savo kultūrinį lenkišką paveldą dukterims. E, būdavo manančių, kad aš esu per daug religingas ir panašiai. Taigi labai labai sunku E, meluoti šiuo atveju. Ta pati problema atsispindėjo ir pono Kristensen antrajame pranešime. Aš manau, kad jūs kalbėjote, kaip mes turėtumėm mokyti dėstyti istoriją. Bet aš žinau, kad istoriją dėstyti reikia ir galvojant apie kitus veiksnius, pažiūrėjau, nacionalinės tapatybės išsaugojimą, uh, tos tapatybės perleidimą tolesnėms kartoms, nepriklausomai nuo to, ar to žmogus būtų italas, danas, lenkas ar panašiai. Aš manau, kad per istoriją mes turime žmonės išmokyti, kokios buvo praeities vertybės. Mano klausimas būtų toks. Kartais susidaro įspūdis, kad toks istorijos dėstymas yra e, traktuojamas ne tik kaip priemonė kovoti su ekstremizmu ir radikalizmu, Man ekstremizmo ir radikalizmo apibrėžimas yra neatskiriamas nuo smurto. Smurto ir kitų dalykų. Polinkių į smurtą, į terorizmą. Bet e, toks istorijos dėstymo būdas gana kritiškai vertinamas galvojant apie pozityvų istorijos pristatymą. Ar jūs, e, dėstydamas Danijos istoriją, e, galite būti tikras, kad dėstysite kaip patriotiškas Danijos pilietis? Man atrodo, kad e, tai netmeta galimybės išlikti kritišku ir vertinti kitą perspektyvą, bet lygiai taip pat turėtume galvoti apie savo paties kilmę. Jeigu dėstytų kažkas atvykęs iš kitos valstybės, tai dėstymas būtų kitoks. Jeigu žmogus gali sutikti, e, priimti tam tikrą kultūrą su kitokiu religinė tapatybė, su kitokiais rūbais, e, su e, kitokiais įpročiais, tai gal gerai, bet kartais tie žmonės gali būti ekstremistai, gali būti pavadingi kitiems. Todėl turime labai atsargiai per istorijos pamokas nenuvesti neteisingos skiriamosios linijos. Um, Kolegė Trupel. Ja. Kolegė Trupel, aš norėčiau, e, galiu pasakyti, kad e, islamistai ypač turėtų pasirūpinti moterų teisėmis ir moterų bei mergaičių teisų užtikrinimas e, padėtų kovoti su radikalizmu. Aš galiu pasakyti, kad yra daug temų, ir problemų, kurias mes turėtume spręsti šioje srityje. Antras dalykas man labai svarbu tai, ką sakė Sara Kan. Musulmonai yra neatskiriama savo visuomenės dalis ir jie neturėtų visuomet iš naujo ir iš naujo būti vertinami kaip pašaliniai. Uh, Nes mes žinome, ypač kalbėdame apie jaunus žmonės, kad tai yra besikartojanti problema. Tie žmonės nesijaučia neatskiriama visuomenės dalis, nesintegruoja ir čia turėtume labai daug padirbėti. Ir paskutinis klausimas jums, e, prieš tai kalbėjęs parlamentarė. Aš manau, kad turime suprasti, kad pagrindinė vertybė turi būti religijos laisvė, religi, laisvė tikėti, bet tai turime atskirti nuo ekstremizmo nes e, ekstremizmas yra susijęs su smurtu, su neapykantos pasisakymais, su kitų žmonių orumo paminimu. Todėl mes turime labai aiškę skiriamąją liniją nuvesti tarp religinės laisvės, tikėjimo laisvės, kurią užtikrina Europos pagrindinės vertybės, ir ekstremizmo, e, kuris atima žmonių teisės. Ačiū. Grazie per queste. Ačiū. Ačiū. Yra užduota labai daug klausimų. E, kai kurie iš jų yra skirti poniai Kan. Jūs, e, jūs kalbėjote apie moteris, nevyriausybinės organizacijas ir asociacijas. Mm, labai norėčiau daugiau sužinoti apie patirtį jūsų šalyje, e, kaip, pavyzdžiui, vyksta tarp religinis dialogas. Man atrodo, šis klausimas taip pat ir labai svarbus, nes neužtenka tik tai bendradarbiauti tarp skirtingų organizacijų. Dėl istorinių tyrimų. Vėlgi, labai įdomus klausimas. Profesorius sako, kad reikėtų padėti žmonėms suprasti, kad Esame skirtingi ir reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip istorijoje buvo priimtas tas e, mūsų įvairovės aspektas. Taigi norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tokius dalykus. Man atrodo... Aš vieną klausimą atsakysiu, nes man atrodo tik vienas, man buvo tiesiog įskirtas. Galiu pakartoti tai, ką sakė mano kolegos. Čia šiek tiek toliau tribūnoje sėdintis. Uh, egzistuoja skirtumas tarp kultūros, lingvistinės, kultūrinės ir religinės įvairovės gerbimo, pagarbos žmonėms, kurie nori praktikuoti savo tikėjimą. Tuo Europa yra didi. Tuo jis skiriasi nuo diktatorių, tironų ir kitų panašių dalykų. Taip demokratija e, m, parodo savo didingumą. Žmonės e, gali būti kitokie, jie gali kitaip rengtis, kitaip valgyti, kitokiam kalbom kalbėti. Įvairovė yra pozityvus dalykas, o ne negatyvus dalykas. Man ekstremizmo idėja priklauso nuo e, apibrėžimo. Kiekviena valstybėje narė apibrėžimas yra apibrėžiamas kitaip. E, kiek e, tarptautiniai bendruomenėgi prireikia laiko, kad terorizmą apibrėžtų. Iki šiol dar nėra iškaus apibrėžimo. Ekstremizmą apibrėžti tarptautiniu mastu turbūt būtų dar sunkiau. Britanijos vyriausybė apibrėžė ekstremizmą kaip aktyvus ar e, atviras pasipriešinimas pagrindinėms Britanijos vertybėms. Man kila klausimas, kas yra pagrindinės Britanijos vertybės. Net pati Junktinė karalystė ginčiasi dėl to ekstremizmo apibrėžimo. Man atrodo, kad ekstremizmas yra susijęs su smurto kurstimu, su neapykantos kalbomis, su diskriminacijos puoselėjimu, e, žmonių teisų nuneigimu, žmogaus pagrindinių teisų paminimu. Tai man yra ekstremizmas. Net e, lyčių neligybės e, klausimas yra labai aktualus. Aš nesu feministė, bet aš uh, nepritariu tiems, kurie sako, kad moteris neprilyksta vyrams. Tai yra ekstremizmas 21 amžiuje. Žmogaus teisės priklauso visiems. Mes neturėtumėm dėl to net ginčytis. Aš pati kovoju už tas teisės ir galbūt už 50 metų atrodys viskas e, kaip e, normalu. Po 50 metų turbūt moterų teisės, moteris nebegalės būti netraktuojamos kaip e, neligiavertės vyrams. Aš savo ruoštų Manau, kad yra ideologijų, kurios skatina neapykantą. Ir aš esu pati mačiusi kraštutinių dešiniųjų ekstremistų grupių tai skatinant. Ir kai pradedi kalbėti apie kitų e, nuvertinimą, pradedi suprasti, kad e, atsiras tokių, kurie dėl neapykantos pradės kurstyti skurdą, smurtą. E, aš kalbu apie pagarbą kultūriniai įvairoviai. Tai yra pagrindinė žmogaus teisė ir e, jūsų minėtas atskirimas tarp tų dviejų reiškinių yra akivaizdus. Kitas dalykas, buvo kalbama apie darbą su atskiromis religinėmis grupėmis, Junktinė karalystė labai daug tuo požiūriu dirba, vykdoma veikla su žydų, e, su e, induistų grupėmis, taip pat labai daug dirbame su žmogaus teisų grupėmis su žydais dirbdami, pavyzdžiui, mes suvokėme, kad tas darbas yra nepaprastai svarbus, matome, kokia politika yra taikoma artimuose rytuose, Izraelėje, Palestinoje. Tas yra nepaprastai svarbu, nes kiekvieną kartą, kai iškyla problemų dėl Izraelio ir Palestinos, iš, pajaučiame, kad e, antisemitizmas pašoka į viršų Junktinėje karalystėje. Tai yra nepriimtina. Būtina suprasti, kad e, Jeigu vyksta teroristiniai išpoliai, jeigu padidėja išpoliai prieš musulmanus, e, Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, 2012 metais, kai e, kareivis e, rugby buvo nužudytas, padidėjo išpolių prieš musulmanus. O mūsų kolegos, krikščionys ir žydai juos bandė apginti, bandydami patvirtinti jų žmogaus teisės. Taip pat buvo pradėtas darbas su kitomis pasaulietinėmis humanistinėmis organizacijomis. Bandome išspręsti klausimą, kaip visi kartu galime e, susitelkti ir apsaugoti žmogaus teisės laisvės. Tai yra labai svarbu visoms pilietinės visuomenės grupėms. Ponas Kristinsen, ačiū. Visų pirma, norėčiau išskirti vieną elementą susijusiu su istorijos mokymu ir visuomenė. Ką aš manau ir kaip įsivaizduoju ir ką mano asociacija galvoja. Pagrindinė mūsų atsakomybė yra sureaguoti į mokinių e, kasdienius rūpešius ir jiems iškylančius uždavinius. Tik taip mes formuosime mokinių istorinę savimonę. Be to, mes e, dėstydami istoriją turime aiškiai apibriežti tikslus. Aš manau, kad visose Europos mokyklų programuose pirmosiose pastraipose rasite tokius dalykus kaip tolerancija, e, integracija, atsakomybė, aktyvi pilietybė. Tai nereiškia, kad istorijos dėstytojai e, tampa instrumentais, kurie įgyvendina tam tikrą politinę darbuotvarkę ir siekia politinių tikslų. Taip visai nėra. Mes neskelbėme vienos politinės tiesos. Mes e, dirbame su socialiniais darbuotojais, su psichologais. Mes nevertiname mokinių pagal jų tolerancijos lygį pademonstruotą klasėje. Mes esame profesionalai ir siekiame, kad mūsų mokiniai, studentai pasirenktų e, deramai e, saugusio žmogaus gyvenimui. Ir mes puikiai žinome, kad e, dėstant istoriją, vien dėstant istoriją to nepadarysime, bet mes kaip istorijos profesionalai stengiamės užtikrinti, kad tie vaikai išmoktų kritiškai mąstyti. Ir galvojame, mokyklų darbotvarkę iš, vertiname mokyklų darbotvarkę iš skirtingų perspektyvų. Suvokiame, kad reikia užmėgsti nuolatinį dialogą tarp dabarties ir praeities. Taip, aš pereinu prie klausimų, kuriuos pateikėte dėl Europos istorijos namų. Jokių būdų tai nėra primetimas iš viršaus. Mes norėtume, kad Europos Sąjunga kaip subjektas, sakykime, galėtų palengvinti e, valstybių narių suaugusių žmonių mokymą, e, stažuotes apie toleranciją, apie įvairovę. Ir turim suprasti, kad nereikia siekti vienos tiesos, bet reikia rasti galimybę parodyti, kaip e, skirtingos valstybės funkcionuoja. Ir taip aš perinu prie kito klausimo. E, Šiandien labai daug dėmesio skiriame radikalizmo prevencijai. Todėl mes daug dėmesio skiriame Paryžiaus deklaracijai, kurioje yra raginama imtis veiksmų. Tačiau bet kuriame istorijos, be kurioje istorijos programoje labai didelė dalis yra skiriama nacionaliniai istorijai. Tai bus visuomet dėstoma ir mes norėtume pajausti, kad gyvename labai geroje valstybėje istorijos mokymas turi tą jausmą sustiprinti. Kągi mes dabar matome? Kartais, mano nuomonė, mes e, per daug entuziastingai vertinam tas problemas ir pamirštam įtraukti mažumas į tai, ką vadiname e, nacionaliniu naratyvu. Tai yra aspektas, kurį labai akcentuoja mano asociacija. Ir tam mes skiriame labai daug dėmesio, taip pat ir tarptautinėse mokymo programuose. Reikia mums subalansuoto pritarimo. Uh, just uh, half a minute because uh, we are... Tik vieną minutę galit kalbėti, nes turime eiti į priekį. Porą trumpų pastebėjimų, jeigu jūs nieko prieš. Istorijos vaidmuo - ne tik rasti istorinę tiesą, bet ir parodyti jauniems žmonėms, kas istoriškai svarbu, o kas ne. Kas yra ar buvo teisinga ir kas nebuvo teisinga. Labai svarbu jauniems žmonėms leisti pajausti, kas yra svarbu, moralu, o kas turėtų būti apibriešta kaip klaidinga, neteisinga. Pone Kan, mūsų civilizacija nebuvo orientuota ir vyrų ir moterų lygybės užtikrinimą. Bet jeigu jūs esate moterų teisių užtikrinimo pusėje, tai jokių dilemų negali kilti. Lyčių lygybė turi egzistuoti ir už tai mes turime kovoti. Mes jau daug esame pasiekę istorijoje toje srityje. Ir aš tikrai manau, kad kitos civilizacijos ir kitos kultūros bei religijos pasieks mūsų pavyzdžių. Ačiū. Okay, grazie. Io la considero... Ačiū. Ar tai yra klausimas ar pastebėjimas? Tai daugiau pastebėjimas, o ne klausimas, sako pirmininkė. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Demon Brial ir po to suteiksime žodį ponui Gei Berže iš UNESCO. Merci, euh, Madame le Président, Madame le... Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai. Kaip pasipriešinti kultūriniai atskirčiai ir teritoriniam e, susiska, susiskaldimui. Kalbėsiu e, griežtai. Man atrodo, kad padėtis Europoje ir Prancūzijoje daug sudėtingesnė, ne kai kam norisi tikėti ar matyti. E, E, jau du metus Europoje ir Prancūzijoje stebime iki šiol nematytą reiškinį. Mūsų jaunimas tapo e, karo vykdomo mūsų teritorijoje ginkluotosiamis pajėgomis, karo vykdomo islamo vardu. E, radikalėjimo reiškinys islamo pagrindų pasireiškia ir švietimo sistemoje. Ir Prancūzijos visuomenės suskilimas atskleidžia, su kokiais iššūkiais susidurėme. Kai, kai kuriais atvejais padėtis yra tragiška, tai atskrin, atspindi e, štai tokie faktai, kad per 70 metų taikos mes e, at, atpratome būti budrus. Papasakosiu, su kokie, su kokie kokiais e, veiksniais susiduria ši, švietimo sistema šiandien ir paskui pa, pa, aptarsiu galimas e, priemonės. E, Prancūzijos mokyklose susi, sus, egzistuoja daugybė, daugybės religijų atstovų. Tačiau daug Prancūzijos e, švietimo ministras kalbėjo apie 200 su e, radikalėjimu susijusių atvejų. E, jų yra visoje Prancūzijos teritorijoje ir tie atvejai, pavyzdžiui, susijęs su pasisakymais apie tai, kad vaikai pateisina žudimus, Taip pat e, e, pasipiktinimo, buvo pasipiktinimo atveju tuo, kad žurnalistai provokuoja islamą. Ir taip yra tokių atvejų pasitaikė visuose Prancūzijos departamentuose, netgi atokiausiose kaimo e, departamentuose. Buvo e, e, nuspręsta Prancūzijoje, kad visose Prancūzijos švietimo įstaigose reikėjo mi, e, tylos minutę pagerbti žuvusiuosius išpoliuose, tačiau buvo atvejų, e, kuomet mokiniai pradėjo dainuoti. E, mm, alžyrietiškai per tą tylos minutę arba pradėjo šaukti Allah Akbar. Ir aš dar pateiksiu vieną pavyzdį, kuris yra labai paplitęs. 24 tvirtą rugsėjo buvo idėlė Alkabir šventė ir daugelį mokyklų pastebėjome, kad labai mažai vaikų atėjo į mokyklą ir, ir, ir mokinių, ir mokytojų. E, viena, vieno iš Prancūzijos pietinių miestelių mokytojas man papasakojo, kad iš 500 mokinių atėjo tik 70 į mokyklą, o 40 iš 60 tai 40 mokytojų atėjo į darbą. Šie atvejai švietimo sistemoje nėra atsitiktiniai. Tai atskleidžia tai, ką, kas vyksta Prancūzijos visuomenėje. Pavyzdžiui, e, kai, kas vyksta, kai e, žaidžia Šiaurės Afrikos futbolo e, komandos, kaip savaitgaliais organizuojamos vestuvės, jeigu tuokėsi arabų poros. Uh, Taip pat norėčiau atkreipti visų dėmesį į tai, kad jau keletą e, metų egzistuoja tradicija, kuomet Liepos 14-ąją e, Prancūzijos nacionalinė šventės diena yra deginamas mašinas ir yra kitų smurtinių e, įvykių. Ir šiais metais 17 policijos komisariatų buvo užpulta. E, ir e, Prancūzijos vėliavos buvo pakeistos Alžyro vėliavomis. Ir tai tikrai labai neramina Prancūzijos e, švietėjų bendruomenę, kuri gilinasi šiuos klausimus. E, švietimo sistema iškyla iššūkis ne tik dėl to, kad atsiranda tokių provokacijų. E, mokytojai, dėstytojai, pavyzdžiui, geografijos dėstytojai nebegali dėstyti kai kurių istorijos etapų, istorijos epizodų vien dėl to, kad e, tam tikrų faktų dėstymas klasėje sukelia sumaišti, dėl to tampa nebeįmanoma dėstyti. Tas pats dalykas vyksta e, Tas pats atsitinka ir uh, biologijos ir, ir, ir tik, kuriuose tiksliųjų mokslų pamokose. Taigi šis, ši atskirtis, tas plyšis, kuris didėja visuomenėje, yra e, yra tai, kas vyksta ir, ir pastebima aiški tendencija terorizmo link. E, norėčiau pacituoti vidaus reikalų ministro pat, pa, paskelbtą statistinius duomenys, kad e, beveik 2000 prancūzijos piliečių e, susiduria su radikalėjimo e, pavojumi. E, Prancūzijo, Prancūzijos parlamente po uh, sausio mėnesio išpolių kalbama apie taip vadinamąją pilkąją uh, E, Prancūzijos piliečių zoną. Manoma, kad jai reiktų priskirti apie 10 tūkstančių žmonių. Ir tas skaičius nuolatos auga. 5 ar 6 tūkstančiai asmenų yra šiuo metu Prancūzijoje, kurie gali netrukus įvykdyti terorizmo aktą. Yra ir antrinis ratas, taip vadinamų gerbėjų, prijaučiančiųjų ratas, uh, E, kurie e, vykdo, pavyzdžiui, provokacijas gatvėje, e, pažeisdami viešai tvarką. Tai salafistų judėjimo nariai, kurie gyvena, kurių gyvenimo būdas yra visiškai nutolęs, visiškai priešingas įprastam Europoje gyvenimo būdui, mums įprastiniam būdui ir jų požiūris į e, radikalų smurtą yra labai dviprasmis. Jie, jie jo, jie, jam nesipriešina ir tam prijaučiančiųjų, tai prijaučiančiųjų grupiai priklauso, priskiriame apie kelis tūkstančius asmenų Prancūzijoje. Ponios ir ponai, reikėtų suvokti, kodėl tai vyksta, kokios priežastys sukėlė tokį skilimą. Uh, radikalėjimas Prancūzijoje stiprėja, nes vyksta kitų struktūrų nykimas jau daugelį dešimtmečių. Kaip žinote, bet aišku, švietimo sistemos vaidmo buvo pamatinis. E, kaip su sveikatos apsaugos institucijomis, darbdavių vaidmeniu, ka, e, kaip su teisė išvietimą mokyklose. E, Daugybė mokinių nebeišmoksta prancūzų kalbos, nebeišmoksta rašyti, skaityti be klaidų. Taip pat e, atsirand, atsiranda vis e, prieštaringesnių e, tendencijų bendruomenės gyvenime. Kai kuriuose teritorijose uh, veikia organizacijos, kurios visiškai nesusijęs su švietimo e, sistema. E, tai vadinamų e, musulmono, vadinamos musulmonų brolyjos organizacijos, kurios veikia Prancūzijoje ir kurios siūlo jaunimui kitokią alternatyvę, nei galimybę priklausyti Prancūzijos visuomenė Europai yra žmonių, kurie religinių pagrindų siūlo alternatyvą, pakaitalą tam, ką siūlo Prancūzijos įstatymai ir e, Europos bendrijos teisinas. Panorėčiau perti prie ypač aktualios temos. Manoma, kad radikalėjimas susijęs su ekonominė situacija. Apie tai ypač daug kalba Prancūzijos vyriausybės nariai. E, Tačiau reikėtų akcentuoti tai, kad Prancūzijoje radikalėjimas palėtė beveik 80 procentų migrantų e, šeimų iš Šiaurės Afrikos ir 20 procentų vidutinės klasės šeimų narių. Daugybė, pavyzdžiui, valstybės tarnautojų šeimų narių e, atsiverčia į islamą. Pavyzdžiui, Danų tyrėjas aiškina, kad nors e, ekonominė e, ekonominis, priklausomas tam tikrai ekonominiai e, klasiai aktualus, tačiau kai kuriais atvejais tai visiškai nesvarbu. Danija kartu su Belgija ir Prancūzija yra tos tai šalis, kuriuose daugiausia e, vienam gyventojui tenka džihadistų. Ponius ir ponai, E, Prancūzijos e, nusiteikimas ir aplinka Prancūzijoje dėl šių, šių evoliucijų atžvilgių yra labai pesimistiškas. Mes e, nusiteikę pesimistiškai, nes daugiau nei šimte įvairių vietų buvo aptikta ginkluotės ir amunicijos ką daryti, negalime nieko nedaryti. Ir jūsų, ponė pirmininkė, surinktos šiandienos diskusijos atskleidžia, demonstruoja, kad parlamentas, kaip ir kitos institucijos, bando ieškoti sprendimų. Reikia suvokti, kad e, asmenys patraukiami e, radikalėjimo pusėn e, per tam tikras kalbas. Ir, o mes dėl savo silpnumo atsisakę savo vertybių arba praradę tas vertybės islamo, susidūrus su islamu, mes prarandame tuos žmonės ir nebes, nebesugebėsime jų apginti. Kaip juos atgauti? Ra, radikalėjimo e, e, mastai yra didžiuliai, ypač mečetėse bet vienas trešdalis asmenų, susi, kurie sudarė su uh, uh, radikalėjimo reiškiniu, uh, su to susidurė mečetėse. Taigi visų pirma, reikia elgtis labai ryštingai, tvirtai ir taip at, ginti savo vertybės ir eiti priekin akcentuoti judėjiškas, krikščioniškas mūsų civilizacijos šaknis, akcentuoti lyčių lygybę, akcentuoti, kad e, visi yra lygus, kad nė viena religija nėra e, svarbesnė pagal įstatymą. Ir taip pat akcentuoti e, tai, kad e, išsilavinimas leidžia progresuoti ir galiausiai e, bandyti puoselėti kolektyviškumo dvasą. Čia sportovas vaidina labai svarbu vaidmenį. Galiausiai, ponios ir ponai, norėčiau e, papasakoti du ypač neraminančius atvejus, apie kuriuos sužinojau per pasarasias dvi savaitės. Pirmasis tai e, prancūzų mokytojas dėstantis viename iš sunkių Prancūzijos priem, priemesčių. Jam apie 40 metų. Jis man neseniai pasakojo, kad jis susidūrė su. E, jaunuolių iš Šiaurės Afrikos, Šiaurės Afrikos kilmės. Jis paklausė, ar tikrai Prancūzijoje netrukus vyks pilietinis karas. Mokytas sakė, ne, ką čia pasakoja. E, jis pasakė, taip, taip, aš girdėjau, kad musulmonai ir prancūzai pradės kariauti. Mokytas paaiškino, uh, aš mokytojas, mes va, va, tu eini į mokyklą, mes mokomės, dirbame kartu, jis, at, tas vaikinas jį nutraukė ir provokuojančiai pareiškė. Jeigu netrukus prasidėtų pilietinis karas prieš jūs, tai to, paprasčiausia man būtų jūs iš karto nužudyti. Ir jis apsisuko ir išėjo. Ir to mokytojo automobilis pastarosiamis dienomis buvo sudegintas, jis buvo tikrai nuliūdintas šio incidento. Uh, Kitas atvejs e, pirmadienį spalio 12-ąją Šalon Šampanijų miestelėje, kur, kurį mažai kas žino, mokinys atėjo į klasę e, praėjus keliam savaitės po radikalėjimo su užtaisytų ginklu ir šovė į mokytoją. E, mokytoja kulka palėti Ir kai jį suėmė policija, jis labai šartakrauškai pareiškė, kad jis ketino nužudyti savo mokytoją, nes mokytojas jam dėstė dalykus, kurie netitiko teisybės. E, jis nenužudė to mokytojo, bet tai labai rimta. Tai reiškia, kad visa, viskas susijęs su švietimu. Taigi, ponios ir ponai, tiek aš norėjau papasakoti. Daugelis šalių, Niderlandai, Vokietija, Junktinė karalystė mato, kad daugia kultūrinės visuomenės modelis nepasiteisina. E, Kanadoje yra kitokių, kitoks modelis, bet svarbiausia, kad mes Europoje už. Mūsų tikėjimas, kad Europoje užtikrinsime pasaulietinę kultūrą visiems priimtiną, buvo klaida to nepavyko. Tie, kuriuos mes priimame, turi suvokti, kad mes juos priimame, bet priimame savo vertybių pagrindų. Tik taip sugebėsime integruoti žmonės, kurie pas mus atvyksta. Paradoksiškai yra tai, kad Europos žmogaus teisų konvencija sukurta 1950-aisiais po dviejų Europą nu, nusiauptų karų, še, buvo šiandien panaudojama tam, kad čia, šiandien panaudojama žmonių, kurie siekia priešingų tikslų ir kovoja prieš teisės įtvirtintas toje konvencijoje. Ir tai reikia suvokti. Jeigu kiekvienas iš jūsų esantis čia suvoksite savo, koks darbas tenka jums ir jei kiti į policiją, teisėjai nesuvoks, kokia sudėtinga yra dabartinė situacija, mūsų visuomeniai grėsia krachas ir tai gali įvykti per keletą mėnesių, negi per keletą savaičių. Grazie di questa eh, dura requisitoria. Ačiū Jums eh, už pasisakymą. Matau, kad eh, jūs jūsų pranešimas yra pagrystas faktais, situacija Prancūzijoje ir ne tik. Ir e, mums reikia surasti bendras vertybės tarp skirtingų kultūrų. Tai yra pagrindinis iššūkis. Tačiau tai yra būdas gyventi visiems taikiai ir kito e, kažkokio alternatyvaus sprendimo būdo nėra. Uh, Aš e, priemu domin tai, ką Jūs pasakėte, Jūs iškėlėte labai daug e, svarbių e, klausimų. Mums prieš mūsų akis tikrai yra iššūkis, kurį turime atremti. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Berge iš UNESCO. Ačiū, kad atvykote. Greičiausiai jūs kalbėsite apie tarpkultūrinį dialogą. Prašome. E, gerbiama pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponai ir ponios, kaip ir jūs ir e, UNESCO domisi šio klausimu ir e, tikrai man įdomu sužinoti jūsų nuomonės. Nei vienas negimsta būdamas radikaliu, nei būdamas kairiuoju ar dešiniuoju. Ir Europa pati e, žino, e, kaip e, kontinentas gali radikalizuotas. Ta galima pasakyti hmm, į. Ir apie informavimo priemonės, ir apie internetą. Okay, I think I have to ask uh, the people operating the computer. Aš prašyčiau pagalbos, nes atrodo, kad yra techninių problemų. Taigi, jeigu mes pažvelgsime į patį radikalėjimo procesą, akivaizdu, kad e, jeigu žmonės e, negimsta radikalais, e, jie yra įtikinami imtis smurtinių veiksmų. Juos įtikina, kad tai yra teisinga daryti. Ir um, labai e, didelį vaidmenį e, šiuo atžvilgiu vaidina visuomenė. Jeigu mes e, sakome, kad smurtinių veiksmų ėmimas yra legitizuojamas, dažnai žmonės susitapatina su įvairiomis smurtinėmis idėjomis. Ir šiuo atžvilgiu labai svarbu vaidmenį vaidina mediatizacija. Ir reikia suvokti, kad e, informavimo priemonės e, vadina labai svarbu vaidmenį. E, daug, dažnai yra kaltinamos informavimo priemonės, bet tai yra dėl to, kad jos yra lengvai prieinamos. Mes turime spręsti visų pirma radikalėjimo pačias priežastis. Taigi, apie ką eina, kas yra svarbu UNESCO ir kas yra svarbu Europos parlamentui. Tai yra saviriškos laisvė, jeigu kalba eina apie e, žiniasklaidą ir radikalėjimą. Mes visi turime teisę gauti informaciją. E, tačiau yra tam tikruo pribojimu. Pavyzdžiui, egzistuoja 29 straipsnis iš e, universalių teisų deklaracijos, numato tam tikras sąlygas informacijos teikimo pribojimams. 20 straipsnis iš ICCPR E, reikalauja, kad valstybės narės ribotų tam tikrais atvejais e, saviriškos laisvę. Kokia problema kyla e, dėl radikalizavimo? Ne, visa, ne visos kalbos, kurios skatina neapykantą, gali patekti į minėtų straipsnių taikymos rytį. Taigi kyla klausimas, kaip mes apsaugotume saviraiškos laisvę ir kaip mes užkirtumėm kelią per nelyg e, nepagristai reakcijai e, vienos ar kitos kalbos atžvilgių. Kada mes e, suprasime, kad e, saviriškos laisvės yra pažeidinėjamos. Aš e, savo pasisakomo metu pakalbėsiu apskritai apie informavimo priemonės ir tada pakalbėsiu apie informavimo priemonių poveikį radikalėjimų ir tada kalbėsiu apie UNESCO veiklą. E, šioje skaidrėje yra supaprastinti pateikiamas e, vaizdas, kas yra e, informavimo priemonė. Centre atsidūrė socialinės informavimo priemonės, todėl, kad jomis daugiausiai naudojasi jaunimas ir jaunimui kyla didžiausias pavojus e, tapti radikalais. Tačiau socialinė e, informavimo priemonė egzistuoja su kitomis. Pavyzdžiui, e, žiniasklaida bei pramogos, kurios įtakoja žinias ir emocijas. Dabar, kas yra įdomu ir kas aktualu? pasakytina apie žiniasklaidą ir socialinės informavimo priemonės. E, žiniasklaida vaidina savo vaidmenį, ji turi būti e, patikima. Jeigu e, ji bus laikoma propaganda, ji nesuvaidins savo vaidmenio. Ta pati galima pasakyti ir apie socialinės informavimo priemonės. Kita skaidrė. Tačiau turiu pasakyti, kad e, kalba neina apie atskirus e, pasaulius, todėl kad žiniasklaida turi įtakos socialiniams informavimo priemonėms ir atskirai. Žinios yra e, žiniasklaidos pasaulio dalis, tačiau turi ženklų poveikį požiūriams. Dabar trumpai pakalbėsiu apie tai, kai visos tos informavimo priemonės įtakoja žmonių elgesį. Yra tam tikras e, trumpinys e, KAP. Mm. Kitaip tariant, e, tai, kas tai, apie ką tu mastai, įtakoja tavo būseną ir tavo veiksmus. Tačiau mes negalime brėžti tokios linijos e, trajektorijos tarp šių trijų dalykų, nes žinios e, gali pakeisti e, požiūrį. Šiuo atžvilgiu žinios yra labai svarbios, nes jos gali papildyti socialinės informavimo priemonės ir atskirai. Taip pat socialinės informavimo priemonės gali būti panaudotos ir geriems, ir blogiems dalykams. Pavyzdžiui, asmenų verbavimui. Taigi, kalbant apie e, informavimo priemonės, e, jos yra tarpusavie susijusios, tačiau e, tuo pat metu yra skirtingos. Taigi, galima sakyti, kad kalbant apie radikalėjimą, ir um, kovojimą su e, radikalėjimu. Galima pasiekti skirtingo poveikio - silpno, vidutinio ligmens ir stipraus ir siekiančių poveikio skirtingos informavimo priemonės vaidina skirtingą vaidmenį. Kalbant apie tą stiprų poveikį. Mes galime kalbėti šiuo atveju apie trumpalaikės emocijas, paniką, pyktį. Pavyzdžiui, po Charlie Abdol, Abdol e, išpolių vieniems žmonėms visą tai sukėlė pasipiktinimą, baimę, kitiems sukėlė teigiamos emocijas. Kalbant apie tą silpną poveikį, neva yra sakoma, kad žiniasklaida nesikeičia. Tačiau šis aspektas yra labai svarbus. Jeigu yra kitų veiksnių, kurie įtakoja radikalėjimą, žiniasklaida gali na, sustiprinti e, tiek pat e, tą radikalėjimo procesą, tiek padėti kovoti su juo. E, kitas dalykas yra netiesioginio poveikio srautai. Pačios informavimo priemonės turi įtaką kitoms informavimo priemonėms. Nereikėtų pamiršti ir žiniasklaidos kultūros e, šeimų e, tėvų. E, toliau kitas dalykas yra žinojimas, kad tam tikras dalykas yra svarbus ir tai, kad, sakykime, žurnalistai yra žudomi, nenulėmė tavo veiksm, veiksmų, tačiau tai leidžia tau suvokti, kad tam tikri dalykai yra svarbus. Tai leidžia pasiekti tą ilgalaikį poveikį, e, formuojant žiniasklaidos kultūrą. Be to, būtent čia yra formuojami tokie dalykai kaip tapatybė e, asmens vaidmuo, subjektivumas, sakykime, žmogus gali tapti liberalų, nacionalistų, nuspręsti tapti tėvų. Būtent tokius dalykus įtakoja žiniasklaidos kultūra. Toliau kitas dalykas tai yra E, pati struktūra, žiniasklaidos struktūra, kuri e, nustato, sakykime, kas na, patenka į tą struktūrą ir kas yra už jos ribų. Turiu paminėti, kad visi šie efektai gali įtakoti radikalėjimą, bet taip pat gali prisidėti ir prie kovą su šiuo reiškiniu. Mes negalime pasakyti, kad e, yra tik egzistuoja vienas kažkoks paprastas viso šio reiškinio aiškinimas. Dabar, jeigu mes kalbame apie kovojimą su radikalėjimu, nėra kažkokio uh, auksinio stebuklingo sprendimo. Mes turime žiūrėti pačius uh, poveikius ir uh, E, galvoti apie tai, kaip būtų galima efektyviau bendradarbiauti su informavimo priemonėmis, kad būtų e, galima geriau kontroliuoti situaciją. E, vienas iš tų bendradarbiavimo pavyzdžių yra pavyzdžiui stabdyti naratyvus, kurie skatina neapykantą. Dabar, tai, jeigu Perėsime prie kitos skaidrės. E, matysite, kas turima konkrečiai omeny. Internete yra blokuojamas turinys, tai yra um, eliminuojamas stimulas. E, viso to poveikis yra tai, kad na, galbūt ugnies neužgesinsi, bet ir um, neleisi tai ugniai išsiplėsti. E, tačiau šiam sprendimui pritaikyti e, reikalingi e, technologiniai sprendimai, kurie turėtų būti efektyvūs. Kitas dalykas yra tai, kad tokius techninius sprendimus turi turėti įmonės. Dabar, jeigu yra taikomas tam tikras draudimas internetiniam turiniui, kaip ir paskatinami žmonės įveikti nustatytas kliūtas. Toliau kitas dalykas, jeigu yra pribojama prieiga prie e, turinio, galbūt visas bendravimas gali persikelti už interneto ribų e, ir tada bus daug sunkiau jį kontroliuoti. Taigi, kokie yra pavojai taikant šį metodą? Galima tik tai sustiprinti cenzūrą. Be to, mes e, e, na, turėtumėm daugiau galių į, į suteikti privačioms įmonėms. E, ir siekiant sumažinti riziką, reikia taikyti tokį daugelybį požiūrį. Reikia suderinti įvairias teisės su keliamomis rizikomis. Uh, Dabar dėl tarpininkų vaidmens, jie yra labai svarbus ir veikia keliose valstybėse narėse. E, jiems yra parengti jungtinių tautų principai. skirti verslui ir žmogaus teisėmis. Ten kalbam apie tai, kad verslas turi girti žmogaus teisės ir kad reikalingos aiškios politikos. Kita skaidrė. UNESCO laikosi nuomonės, kad laisvas duomenų judėjimas turi būti norma. Ir jeigu mes kursime mechanizmus, kurie būtų skirti apsaugoti žmonės, tai turi būti daroma pagal tarptautinius standartus. Ir taip pat e, visą tai turėtų būti e, daroma atsižvelgiant į realią kylančią riziką, nes mes negalime tiesiog e, saugoti visko ir visada. Toliau kitas dalykas yra kompiuterinis raštingumas. Ir asmenų įgalinimas, kad žmonės taptų savo pačių nusavybės, tapatybės savininkais. E, internete e, jaunimo laukia daug pavojų. Todėl reikia padėti žmonėms e, suprasti, kas yra informavimo priemonės ir kokį poveikį jos turi. Pavyzdžiui, mes UNESCO siekiame, kad per žiniasklaidos ir informavimo raštingumo programą įgalinti e, kuo daugiau e, jaunimo, e, suteikti jiems kompiuterinių įgūdžių. Dar vienas dalykas yra atsakas į tą naratyvą, kuris skatina nepykantą. Mes turėtumėm įtraukti aktyviau visuomenę nes e, kai kurios temos yra labai jautros. Ir šiuo atveju norėčiau e, pateikti keletą perspėjimų dėl naratyvų, kurie skatina neapykantą. Kartais Mm, jeigu yra panaudojamas mm, atsakas tokiai, tokiam naratyvui, galima sulaukti bumerango e, efekto, nes informacijos karuose kartais tokia e, kalba yra instrumentalizuojama ir panaudojama prieš e, pačią žiniasklaidą. O tam, kad būtų daroma žiniasklaidos tiksliau, kad žiniasklaida darytų poveikį, ji turi būti patikima. Dar vienas e, dalykas apie pačią e, žiniasklaidą. Aš sakiau, kad žiniasklaida yra susijusi su socialiniais informavimo e, tinklais, tačiau žiniasklaida turi būti patikima, profesionali. Žurnalizmas žurnalistai dažnai gali straipsnius rašyti apie supriešintus dalykus. E, ir laikomės nuomonės, kad žiniasklaida turi taip pat kalbėti ne tik apie problemas, bet ir apie sprendimus bei vengti stereotipo. Be to, e, žiniasklaida turi būti visą apimanti, pluralistinė Dar keletą žodžių apie UNESCO. Mes esame paskelbę e, ne vieną leidinį, jeigu pageidaujate, aš turiu keli su jų, jų čia, e, juos pristatysiu. E, visų pirma, norėčiau pristatyti tai, ką pasakė mūsų generalinė direktorė Bokova. Jis sako, kad Mes turime suteikti jaunimui įgūdžių, žinių ir vertybių, kad jie atsispirtų radikalėjimui. Tai yra svarbus dalykas, kur galima įtraukti daug suinteresuotų asmenų. Tačiau jeigu pats jaunimas negalės um, pats kovoti už prieš radikalėjimą, niekas nepasiteisins. Taigi, m, tokiu požiūriu reikia vadovautas. Um, Mes, aš norėčiau pristatyti JUR 2.0 projektą, e, kuris apima e, švietimą, mokslą, žiniasklaidą. Įtraukiame ir UNESCO e, biurus tose šalyse, kur radikalėjimas yra didžiulė problema bendratarbiaujama ir su kitais tarptautiniais partneriais, nes, kaip ir sakiau, yra siekiama sustiprinti tą pozityvų vaidmenį, kurį vadina moteris ir vyrai. Na, per, peršoksiu kelias skaidrės. Ir um, pereisiu prie rezultatų. Minėtas um, projektas yra skirtas um, informavimui, nes supraskite, kad informavimo priemonių klausimas yra labai sudėtingas. Tačiau tik tai jas perpratus e, galime padėti jaunimui. Taip pat reikia e, suteikti jiems e, gebėjimų, kad jaunimas ne tik suprastų problemas, tačiau taip pat galėtų šias problemas spręsti. Kita skaidrė Įmantis e, priemonių per socialinius tinklus galime daug pasiekti. E, mes galime kurti naujas informavimo, priemon, informavimo priemonės, siekdami pasiekti kuo platesnį jaunimo ratą. Dabar pabandysiu apibendrinti savo pranešimą. Aš mm, peržiūrėjau um, informavimo priemonės, kaip jos įtakoja radikalėjimą, kaip į tai būtų galima reaguoti. Po to kalbėjau apie UNESCO veiklą, e, sprendžiant radikalėjimo problemą. Kokie būtų ateities veiksmai? Mm, aš pageidaučiau, kad būtų imtasi konkrečių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias informavimo priemonėms skatinti radikalėjimą. Taip pat reikalingas holistinis požiūris. Be to reikia dėtis, dėti daugiau pastangų, kad būtų apsaugotos žmogaus teisės, konkrečiai saviriškos laisvė. na, mes negalime kovoti su radikalėjimu žmogaus teisų sąskaita. Be to, mm, atsakymai turėtų būti suderinti su audiovizualinė ir žiniasklaidos politika. Kitas dalykas yra, kad e, visos pasangos turi būti tinkamai finansuojamos. Aš e, esu perskaitęs, kad e, islamo valstybė uždirba apie 14 milijonų eurų iš naftos. Taigi, prašau, 40 milijonų per mėnesį. Taigi, o ką mes turime, kovodami su radikalėjimu? Mes turime kovoti su radikalėjimu ir negalime laukti, nes kuo ilgiau lauksime, tuo ta problema taps e, didesnė ir daugiau reikės e, išleisti pinigų kovai su šia problema. Dėkoju. Mulțumesc și eu. E, acum... Labai ačiū. Dabar aš norėčiau paprašyti, kad kolegos padėtų klausimų. Visi girdėjome, kad ekspertai yra pasirengę atsakyti. Klauskite glaustai, nes laikas baigėsi. Uh, Dėkoju, labai džiaugiuosi galimybę pakalbėti. Ypač žinant, kad aš rengiu komiteto vardu labai didelį pranešimą apie tarpkultūrinį dialogą, švietimą, įvairovę, pagrindinės vertybės. Tai yra labai svarbu. Labai daug kas iš to, kas buvo pasakyta, e, jau yra aptarta tarp manęs ir šešėlinių pranešėjų. Tas temas vis girdime keliant iš naujo ir iš naujo, ne tik kultūros komitete, bet ir kitose komitetuose. Pirmiausia, aš noriu padėkoti, kad, pasakyti, kad esu labai dėkinga už jūsų uh, ankstesnius uh, pasisakymus Girdėjau jūsų pasisakymą žaliųjų konferencijoje, man tai padarė labai didelį įspūdį, jūs esate iš mano valstybės ir dirbate puikiai, labai didžiuojuosi, kad jūs čia ateinate į Europos parlamentą kalbėti su mano kolegomis. Aš esu iš Anglijos šiaurės vakarų ir man tokio pasisakymai yra labai svarbus. Aš pati esu iš kūrybinės srities. Visą gyvenimą aš dirbau meno srityje, e, teatro kultūros srityje. Dirbau su jaunais žmonėmis Taigi ta tema man yra ne tik politinė, bet ir profesinio gyvenimo neatskiriama dalis. Labai svarbu, kad nepamirštumėm, kad kultūra nėra fiksuotas dalykas. Dabar, kai mes kalbamės apie kultūrą, kartais galvojame, kad tai yra kažkoks tai nekintamas darinys, o taip niekada nebuvo ir niekada taip nebus. Ir Kultūra susideda iš daugelio dalykų. Mūsų tapatybė yra kompleksinė. Kultūra yra tapatybės dalis. Tai yra nuolat besikeičiantis dalykas. Tai labai svarbu suprasti. Dar e, noriu pasakyti, kad labai džiaugiausi girdėdama jūsų pasisakymą, kai kalbėjote apie radikalizaciją plačiaja prasme. Šią vasarą aš dvi savaitės uh, dirbau savanore projekte uh, Bosnijoje su dviem Norvegijos žmonėmis. Jie taip pat dalyvavo tame projekte. Vakar jie gavo Europos piliečių apdovanojimą. Ir Bosnijoje, Srebnicoje uh, Mes kalbėjomės apie tai, kas vyksta, apie tai, ką padarė Norvegijoje Andrės Breivik. Bet kai kalbam apie šias problemas, nieka tokių įvykių nebeprisiminame. Politiniai dešiniai niekada nekalba apie tai. Radikalizmas yra nuolat pateikiamas kaip musulmoniškas reiškinys. Aš norėčiau prisiminti, kad aš pati Jungtinės karalystės gatvėse e, dalyvavau e, demonstracijose prieš Pegidą E, Jungtiniai karalystė ir Europai tai yra labai rimta problema. Tai negali būti klausimas siejamas su viena tikėjimo ar etninė grupe. Labai džiaugiuosi, kad galėjau šiek tiek plačiau pakalbėti, džiaugiuosi, kad suspėjau ateiti į šį komitetą ir dabar su jumis pasikalbėti, dar prieš tai turėjau būti dar kitose komitetuose. Jūsų pasisakymai bus labai naudingi mano pranešimams. Ačiū. Mulțumesc și eu. Domnul profesor Krasnod... Ačiū, profesorius Kaznaderskis. Mm, ja chciałem zadać pytanie panu de Montbrial. Aš turiu klausimą ponui e, de Montbrial. Montbrial. Tai yra labai, jūsų pasakymas buvo labai įdomus. Jis parodė Prancūziją kaip valstybę e, patekusi ant pilietinio karo slengščių. Atsivertus prancūzišką laikraštį, čia E, šiandien buvo galima perskaityti interviu su ponu Finkelkraut. Jame buvo sakoma, kad Prancūzija byra į gabalus. Labai įdomu buvo skaityti tą interviu. Ir dabar aš jums pateiksiu klausimą. Kiek aš supratau, dabar padėtis Prancūzijoje išplaukė iš Prancūzijos valstybės ir kultūros silpnumo. Ar jūs galėtumėt paaiškinti, kokios yra šakninės šaknys šios problemos. Jūs kalbėjote, kreipdamėsis į mus, kad apibrieštume savo tapatybę. O kas sukelia iš esmės mūsų tapatybės krizę? Kitas klausimas. Kitas svarbus e, prancūzų filosofas Michel André išdryso pakritikuoti uh, pasisakymus apie pabėgėlius ir iškart jis buvo priskirtas prie Front National, nacionalinio fronto remėjų. Argi tai nėra susiję su žodžio laisvė? Ar tai nėra mūsų kultūros silpnumo vienas iš fasadų? Kaip mes galime apginti vertybės, kurios iš tiesų yra mūsų? Ačiū, dabar ponė Soidrova. Ačiū, aš norėčiau dar kartą padėkoti mūsų ekspertams už e, e, parengtas kalbas ir išdėstas rekomendacijas. Aš manau, kad e, UNESCO atstovas, kalbėdamas apie žiniasklaidą, palėtė E, svarbę temą. Aš norėčiau pabrėžti viešosios žiniasklaidos reikšmę. Aš manau, kad viešoji žiniasklaida turėtų jausis įpareigota prisidėti prie kovos su ekstremizmu, smurdu ir panašiai. Manau, kad šiose srityse mes galėtumėm pagrysti tokią kovą. Noriu taip pat padėkoti poniai Kan. Man informaciją, pasisakymai apie tai, kad moteris musulmonės pasisako prieš radikalizmą ir vykdo atitinkamą veiklą prieš radikalizaciją, buvo labai vertinga, aš tokią informaciją labai vertinu, noriu pareikšti savo paramą. Man tai prilyksta šviesai tunelio gale. Man tai suteikia vilties. Ir aš tikiuosi, kad mes šioje kovoje prieš radikalizmą e, galime rasti labai tvirtą veikimo būdą. Aš irgi norėčiau padėkoti, o dabar išklausysime Europos komisijos atstovo nuomonės. O după aceea se urmează răspunsurile pe Dan Tregu. Chair, uh, would you like the commission to... Ar norėtumėt, kad komisija jau dabar pasisakytų? Ar uh, nereikėtų pirmiau pakomentuoti e, klausimų? Aš esu vidaus reikalų generalinio direktorato e, skyriaus atsakingo už terorizmą ir krizių valdymą e, direktorius pavaduotojas. Labai dėkoju už e, šį įdomų klausimą. Pirmiausia, kaip jau buvo pasakyta, nėra vienos rūšies radikalizacijos Europoje. Grėsmė yra e, daugia prasmė. Europolas tai patvirtina kiekvienais metais, teikdamas ataskaitą apie tendencijas ir padėties vertinimą. Įvyksta labai daug įvairių incidentų, e, religijos įkvėptų e, išpolių, bet tai yra tik ketvirtoje vietoje. Pirmą vietą E, išpolių sąraše užima separatistų išpoliai. Kairiųjų, dešiniųjų anarchistai e, patenka į antrą vietą, o religija pagrystas terorizmas patenka tik į ketvirtą vietą. Penktoje vietoje yra tai, kas Europole yra vadinama uh, atskirų rūšių terorizmas, pavyzdžiui, susijęs su kova su abortais ir panašiai. Uh, kiekybinė prasme taip yra. Kokybinė prasme uh, Kai kurios džihadistų grupės, ypač tie, kurie sugrįžta iš musulmoniškų valstybių įgyję e, kovotojų priežasties, e, patirties, e, atlieka nepaprastai svarbu vaidmenį. Taigi grėsmė yra daugia pusė. Antras dalykas, leiskit pasakyti, kad nėra vieno bendro uh, aprašymo, nėra vieno bendro tipažo. Uh, bet mes pastebime, kad didžioji dalis jaunimo arba nelabai jau jaunų žmonių, kurie įsitraukia į džihadą, uh, paprastai turi labai silpną e, tikėjimo bazę. Jeigu mes e, pasikasame giliau po paviršiumi, pamatome, kad to tikėjimo ten nebelieka. Ir aš čia galiu pacituoti ponę Kan, kuris sakė, jie jaučiasi betiksliai, jie nejaučia prasmės gyvenime. Tai sukelia rimtas problemas. Ir tie tada radikalūs maldininkai, jiems parengė tarsi atsakymų receptą. Atsakymų įvairiausius egzistencinius filosofinius klausimus. Ir aš galiu patvirtinti, kad 20 procentų prancūzijos kovotojų yra konvertavęsi, pakeitę religiją. Jie neturi musulmoniškos prigimties. Islamas yra tikėjimas Bet egzistuoja islamizmas ir radikalizmas, radikalusis islamas, kurie yra tik tai judėjimai. Atsakymų prasme aš kalbu labai telegrafiškai, bet mes manome, kad e, visa saugumo grandinė žvalgyba, teisėtvarka, teisėsauga, teismai, kalėjimų sistema atlieka labai svarbu vaidmenį. Bet mes kalbam ne tik apie saugumą. Radikalizacija yra susijusi su mūsų visuomenė tai nėra nusikaltelių, nusikalteliškos veiklos elementas. Terorizmo švelnioji vadinamoji pusė mums yra skaudžiausia, nes prireikia savaičių, mėnesių, kad žmogus taptų radikalus, bet e, ištisos kartos prireikia, kad atsirastų e, protingų, jaunų, mąstančių piliečių karta. Taigi mes sukūrėme e, praktikų tinklą. 2000 organizacijų Europoje veikia, tokių apie kokias kalbėjo ponia e, Kan. Jos dirba e, paprastų žmonių lygmenių ir stengiasi išsiaiškinti ankstyvuosius radikalizmo požymius. Tai yra vadinamieji radikalizacijos e, išaiškinimo centrai. Nenoriu apie tai labai daug kalbėti, bet e, jie jau rado daug gerų būdų, kaip elgtis su tais ankstyvais radikalizmo požymiais. Kitas dalykas dėl žiniasklaidos. Mes manome, kad žodžio laisvė be bejonės yra esminis dalykas, niekas net to nebejoja, bet internete, socialinėje žiniasklaidoje irgi yra turinio, su kuriuo negalime taikstytis. Tas turinys interneto erdvėje egzistuoja, bet e, už interneto ribų, e, ant kiosko sienų jie negalėtų atsidurti tokie tekstai. Todėl mes turime labai gerai išsiaiškinti tą radikalų turinį, propagandą. Mes turime suprasti, kad jeigu mes išnaikinsim vieną interneto svetainę, atsiras kita. Turinio išsiaiškinimas reikalauja, kad turinys būtų ištrintas interneto bendrovių, socialinės žiniasklaidos bendrovių. Jie turi kovoti su vartotojais, kurie pažeidžia naudojimo taisyklės. O tokio radikalaus turinio yra labai daug. E, kokybė čia yra labai svarbi. Vienas prie šimto egzistuoja tokia proporcija. Vienas radikalus balsas susilaukia šimto propagandinių neapykantos kalbų. Mes turime kalbėti ir apie mūsų informacinių sistemų turinio apsaugą. Čia aš kalbu apie kibernetinį saugumą. Labai daug e, išpolių susiduria, e, su, su labai daug iš, išpolių vos ne kasdien susiduria įvairios viešosios valstybinės žiniasklaidos bendrovės. Todėl mes e, turime užkoduoti turinį, svarbų valstybinį turinį. Tai nėra paprasta. Dirbame visais tais frontais. Bet jeigu skirtume dar vieną minutę, noriu pasakyti, kad yra kolegė iš e, švietimo ir kultūros generalinio direktorato. Ten taip pat yra labai daug dirbam, rengiant specialias programas tokiam turiniui pataisyti. Minut varo. Labai atsiprašau, bet aš nenoriu jums primesti tik vienos minutės. Bet E, tik vieną minutę galit kalbėti. E, Ačiū. Pritariu kolegos pristatytai pozicijai. Aš kalbėsiu švietimo ir, švietimo ir kultūros direktorato vardu. Noriu padėkoti kalbėtojams, buvo tikrai įdomu jūsų klausytis. Noriu priminti apie deklaraciją, kurią pasirašė, pasirašė švietimo ministrai šių metų kovo mėnesį. Uh, Paryžiuje. Ir tikrai svarbu akcentuoti, kad jos apreptis yra labai didelė, kad tos deklaracijos didelė dalis skirta e, mokymo, švie, mokymų švietimo prevenciniam vaidmeniu ir Europos pamatinių vertybių sklaidai. Tai tikrai e, gera deklaracija. Ji apima daugiau toleranciją, nediskriminavimą, e, įtraukti ir įvairovę. Manau, tai susijęs su šiandien per e, mūsų renginį pasakytomis kalbomis. E, tai platus atsakas į prevenciją. Taip pat turime suvokti, kad e, visi turi vadinti savo vaidmenį vietos regionų, nacionalinių ir Europos mastų šioje veikloje. O kalbant apie švietimo spektrą, Tai turime kalbėti apie visą gyvenimą trunkančio mokymosi disciplinų programą, profesinį mokymą, universitetinį išsilavinimą, visus, išsilav... visus švietimo sistemos lygmenys. Ką komisija jau daro įgyvendindama švietimo ministrų deklaraciją? dirbame dviem pagrindiniam kryptimis. Visų pirma, mobilizuojame turimus e, instrumentus. Viena vertus vyksta politinis bendradarbiavimas, bendradarbiavimas negriežtosiomis priemonėmis, bet tikrai galime daug nuveikti ir yra neseniai parengtos dvi ataskaitos, kur apie tai kalbama. Viena iš jų skirta švietimui ir mokymams, kita jaunimo politikos vaidmeniui. Tuos pranešimus komisija parengė ir paskelbė rugsėjo mėnesį ir pamatysite, kad ten akcentuojamas e, įtraukties, diversifikavimo svarbus vaidmuo ir tos studijos mums padeda skatinti praktikos mainus, renkti mokymus. Tai taip pat pagrindas bendradarbiavimui su valstybėmis narėmis ir aš labai tikiuosi, kad tai padės mums pasiekti įdomių rezultatų, apie kuriuos ir jūs kalbėjote. Tai yra pažangosios praktikos pavyzdžių mainai. Kitas aspektas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai mūsų programos, ypač Erasmus Plus programa. Joje jau kitiems metams bandome mobilizuoti įvairius, įvairias veiksmų programas, apie tai kalbėjome su valstybėmis narėmis. Tai reiškia, kad galime pasinaudoti tą visų, didžiulę medžiagą, kurią turime, e, užsimti jos klaidą, dirbti su įvairiomis organizacijomis vietos, regionų mastu, bei taip pat skatinti, raginti, kad vyks, vyktų aktyvesni vainai tarp mokytojų, taip pat. E, internetinėje erdvėje, pasitelkiant į etviningo priemonę. Taip pat sustiprinti tu su pilietinė visuomenė, nes matome, kad labai daug pažangios veiklos vykdoma Europos mastu ir susijęti tą, įtraukti valstybės narės pilietinės visuomenės. Bandėme sustiprinti tą dialogą. Noriu paminėti kad yra metinis jaunimo švietimo e, ir mokymų forumas, kuris surinktas, bus surinktas kitais metais ir visi komiteto nariai kviečiami į jį. Taigi tai e, mainų su pilietinė visuomenė galimybė, taip pat vyks diskusijos, kur aptarsime, numatytos diskusijos, kuriuose aptarsime, e, kaip, gyven, kaip sekasi gyvendinti Paryžiaus deklaraciją. Vis, visus kviečiu į tą renginį ir ačiū už tai, kad suteikite mano pasisakymui daugiau laiko. Ačiū. Dar vienas kolega, kuris čia vėliau atėjo. Prašau, trumpai. Esu koordinatorius dviejose komitetuose, atsiprašau, kad taip lakstau. Uh, Aš tikrai džiaugiuosi šiomis diskusijomis ir, kaip žinote, EKR frakcijos vadovas, lyderis yra uh, musul, musulmonų kilmės. Čarlis daugą nustebino. Jungtinės karalystės Daily Telegraph dienraštyje paskelbta, nu, pas, kas paskelbti nuomonio apklausos rezultatai, pavyzdžiui, teigia, kad 27 procentai britų musulmonų palaikė išpolius per Charlie Hebdo ir kai kas buvo tokių, kurie mane, kad žurnalistai nusipelnė mirties. Ir aš vertinu ponios Kan darbą, kuriuo žaviuosi. E, bet kaip geriausia, koks geriausias būdas e, rasti sprendimą ir, ir užtikrinti, kad pati musulmonų bendruomenė kovotų su radikalėjimu, kurio šaltinis yra jos nariai. Žinoma, nusikaltimas negali tapti sprendimu civilizuotam žmogui. Jokių pagrindų negalėtume pateisinti tokio pasirinkimo. Dabar išklausysime atsakymų. Ačiū. Išsamei neatsakysiu į jūsų užduotą klausimą, nes atsakymas būtų per ilgas. Įdomu yra tai, kad Prancūzija E, būdama dabartinėje sudėtingoje situacijoje, tokia situacija atsidūrė ir dėl ekonominių priežasčių, nes 70-mečio pradžioje vyko labai e, aktyvus migravimas. Mes pasirūpiname, kad atvyktų migrantų banga, nes manėme, kad tai bus naudinga ekonomikai. E, tikėjomės, kad, kad vyks augimas, ekonominis augimas. Taip pat pas mus atvyko didelės gyventojų grupės, kurios neintegravosi. Nebuvo vykdoma reikalinga kultūrinė programa. Ir prisimenant, ką aš ką tik sakiau, mes priimėme žmo, žmonės, bet jeigu būtumėme akcentavę, kad jie gyvens remiantis mūsų vertybėmis, šiandienė situacija nebūtų įvykusi. Taip pat intelektinėse diskusijose e, yra daugybė kaltinimų ir e, nacionalinis frontas e, ypač tuo naudojasi. Politinis prancūzijos elitas atsitraukė šiuo klausimu ir paliko šį migracijos, tapatybės, saugumo klausimą vienai vieninteliai partijai. Iš, iš tikrųjų tai tapo tabų tema e, žiniasklaidoje. Ir tai Prancūzija vadinama kaip žaisti nacionalinio fronto žaidimą. E, ir taip elgėsi žiniasklaida, pagrindiniai prancūzijos žiniasklaidos atstovai jau visus metus. Bet reiktų elgtis priešingai. Mes, piliečiai, taip pat ir kai, kai kairė, kairio flango atstovai labai e, tvirtai pasisako už pamatinės vertybės ir tapti tų vertybių savininkais. E, komisijos atstovai kalbėjo apie techninės priemonės, kurių bus naimtis. Tačiau e, jeigu įsigilinsime į esmę, į, į pamatus, bazę, e, kuri turi paremti tuos veiksmus. Tai yra būtinybė, kad mes iš naujo taptume tų vertybių savininkais. Ir tokiu pagrindu pamatysime, kad, ekstrem, kad e, ekstremistai, populistai rinkimuose net laikys tokio spaudimo. Nes Prancūzijoje. E, tai, ką ekstremistai sako kiekvieną dieną, į, į tuos dalykus politinis elitas ignoruoja. Tačiau yra sprendimų, kurie galėtų patraukti savo pusėm jaunąją kartą. Reikia e, primti situaciją tokią, kokia ji yra, o ne kokios mes norėtume. Ir manau, kad tai ypač padėtų pakreipti tinkamam pusėn prancūzų rinkėjus. Ačiū. Aš irgi norėčiau pakomentuoti. Neseniai laikraštyje išspausintame straipsnėje buvo pasakyta štai, kas svarbu mokinius studentus skatinti kritiškai mąstyti. Jie turėtų nuolatos abejoti, analizuoti tai, e, ką jie girdi, kas jiems sakoma, kad jiems nebūtų primestos svetimos, jiems svetimos idėjos ar vertybės. Taigi, kalbant, vertinant visą tai iš istorijos dėstymo perspektyvos. Kalbant apie praktinius metodus, istorijos dėstymą reikėtų pagrysti nuolatiniu dialogu tarp praeities ir dabarties. Uh, Pavyzdžiui, mano šalyje, kuomet dėstomi kryžiaus karai, pasitelkėme uh, e, laikrašių straipsnius apie uh, apie kryžiaus karus, apie uh, rad, rad, radikaliai parašytus kalbant apie e, išpolius prieš dvinių pastatus JAV, reikia pasitelkti ir šio laikinius e, žiniasklaidos šaltinius, radikal, radikalios informacijos šaltinius, juos analizuoti ir taip paskatinti dialogą klasėje. Iš savo patirties sakau, kad tai yra geras ir veiksmingas būdas įtraukti ir mažumų atstovus, suteikti jiems galimybę pasisakyti ir, ir priversti mokinius analizuoti tai, kas vyksta. Toks būtų mano siūlymas. Ačiū už pastabas ir už atsiliepimus. Jie tikrai labai įdomus. Aš sakyčiau, kad visa apimantis požiūris yra vienintelis kelias, vienintelis būdas, teisingas būdas saugumo aspektai, švietimo, kultūros, visos žiniasklaidos rūšis turi būti apimtos žinių ir supratimo E, svarba akcentuoja, kad socialiniai mokslai yra svarbus. E, kalbame apie informaciją, kurią reikia susieškoti, išsiknaisioti. Ir manau, kad kultūros komitetas, kuris ir laikosi tokio holistinio požiūrio, galėtų suvadinti svarbu vaidmenį čia. Šiuose diskusijose iškyla grėsmė, kad svarbiausių pavojumi tampa jaunimas, kad, kad tai jie yra grėsmė, o ne išteklius. Svarbiausia, kad jaunimas būtų vykdomos veiklos taikiniu pagrindiniu uh, centru ir užtikrinti, kad na, tie radikal, radikalėjimo procesai gali e, vykti e, visų, skir, iš visų skirtingų pusių, todėl mūsų laukia iš tikrųjų nauji laikai. Noriu padėkoti e, kalbėtojams iš Europos komisijos. Aš sutinku su jumis. Yra skirtingų radikalėjimo e, bū, tipų variantų, o darbas su musulmonų pilietinėmis, pilietinės visuomenės grupėmis. Čia svarbu užtikrinti, kad ne, nevyktų susipriešinimas diskusijose. Ir kaip jūs ir sakėte, svarbu, kad skirtume islamą ir islamo ekstremistus. Musulmonų nereikėtų matyti kaip vienos vieningos grupės. Jungtinė karalystė yra apie 3,9 milijonus musulmonų ir tai yra labai įvairialypė žmonių grupė, kultūros, kalbos, išsilavinimo požiūrių. E, vienas iš vyriausybės departamentų tai akcentavo, nes buvo parengta studija tuo klausimu, nes yra musulmonų ir dešinėje, ir politinio spektro, ir kairėje jeigu bandome diskusijas polarizuoti ir musulmonai tampa kitais, e, tai radikalėjimo problemos neišspręsime, nes taip atstumsime iš karto musulmonus, kuriems reikia padėti. Ir stumdelsime juos link e, islamiško ekstremizmo. Tokie musulmonai, kaip aš žinau, kad mes esame to mūšio lauko viduryje ir aš sulaukiu pati grasinimų iš islamistų iš radikalių isla, islamistų, iš salafistų, būtent dėl to darbo, kurį atliekame, būtent dėl to, kad mes atstovaujame demokratiškas vertybės, pagrindinės teisės, pagarbą žmogaus orumui. Daug kalbėta apie e, judėjiškas, krikščioniškas vertybės. Aš ne žydė, ne krikščionė, aš musulmonė, bet aš tikiu tomis pačiamis vertybėmis. Tai tarsi, jeigu tai suvokiama kaip civilizacijų uh, kova tai klaida, nes Europa, istorija mus moko, kad europietiškos ir musulmoniškos vertybės, kurios suvokiamos kaip, kaip visiškai atskirtos ir bandymas na, taip nubrėžti padalyjamąją skiriamąją ribą yra klaida. Žinome, kad, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje musulmonų filosofiškoji tradicija, teisinė mintis suvaidino svarbu vaidmenį, e, kuriant, kuriantis e, Anglijos teismams. Prisiminkime Aristotelio vaidmenį Europoje. Prieš šimtus metų e, arabai daug skolinosi iš graikų filosofų, vertė juos į arabų. E, vertybės, jų reikšmės, kultūra nėra kažkokie tai e, apibriešti, nekintantis dalykai. Ir kaip kolega iš Junktinės karalystės minėjo, tos vertybės ir toliau kis. Bet svarbu dirbti su tokiamis pilietinės visuomenės grupėmis kaip mano, kurios gali, kuriams nekyla jokių kliūčių su, suderinant savo, e, savo religinius įsitikinimus su pilietybė. Kai kurios Junktinėje karalystė veikiančios aktyvios grupės, kur, kurios atstovauja salafistus, yra neblogai pasiruošę, atstovauja vidurio rytus, pavyzdžiui, Junktinius Arabų Emiratus. E, tos organizacijos yra labai gerai finansuojamos, tačiau mūsiškė nėra labai gerai finansuojama. Mums reikia, reikia, kad mes turėtume daugiau galių ir galimybių, nes daugybė musulmonų nori išgirsti mūsų siunčiamą žinią ir mes esame pasirengę dirbti ir, ir kovoti toje, toje kovoje. Uh, Prieš pabaigdamas norėčiau išsakyti keletą svarbių pastebėjimų. Paskutinės kam paskutinis pasisakymas buvo labai svarbus. Jame iš tiesų sutelkta esmė. Mūsų civilizuoto pasaulio dėmesys e, šiai temai neturėtų dominuoti. E, apie tai turim kalbėti pasauliniu mastu. Įvairovė yra pagrindinė vertybė. E, krikščionybės rūšių Europoje yra labai daug. Islamas lygiai taip pat yra labai diversifikuota religija. Šio pasaulio sprendimo prieimėjų vertybės turi būti pagrindas priimamiams sprendimams. E, kartais yra daroma daug klaidų ir aš visiškai sutinku e, su jumis, kai jūs jas paminėjote. Noriu padėkoti ekspertams, Europos komisijai, visą šį diskusiją buvo labai svarbi. Dėkuoju ir visiems kolegoms. Ši diskusija nušvietė temą, kuri yra nepaprastai sudėtinga, kompleksinė, kuri tampa vis labiau ir labiau aktuali ir ji be abejo užims e, pirmąją vietą ES politinėje darbosvarkė dar ilgą laiką. Na, nu, prieš baigdamas dar norėčiau pasituoti Malajos Apsain, kuri yra Nobelio taikos premijos laimėtoja, e, laureatė. Ji sakė, kad vaikas, e, mokytojas ir knyga gali pakeisti pasaulį. Taigi mes turime pasinaudoti šią progą ir pasitelkti švietimą, kad propaguotume taikos įvairovės kultūrą, kad mūsų vaikai pasirenktų ateičiai, kurioje kultūrinė visuomenė e, bus daugia kultūrė, kurioje visuomenė bus daugia kultūrė. Taigi Dabar atėjo jau laikas mums diskusijos užbaigti, bet aš dar turiu pasakyti, kada įvyks kitas posėdis. Lapkričio 12 dieną nuo 9 iki 12.30 ir nuo 15 iki 18.30. E, dėkoju kolegoms, kurių e, buvo gana nemažai iš kultūros e, komiteto, o dar daugiau buvo asistentų. Dėkoju visiems, gero vakaro.